So good morning everybody. I think we can start. We have uh... Labas rytas visiems. Šiandien darbo tvarkė mūsų su daugybė klausimų, tai turime pradėti. Pirmasis šio ryto darbo tvarkės klausimas yra Taimas, CŽV vykdytas kalnių gabenimas ir neteisėtas kalinimas Europos šalyse. Ir um, išklausysime pranešimo šiuo klausimu. Pirmą kartą mes e, aptarėme pranešimo projektą diskusijų metu, e, o dabar antrą kartą vyksta diskusijos šiuo klausimu. E, aptarsime pakeitimus. Pone Latford, gegužės 21 dieną pateikė pirmąjį pranešimo projektą, o paskui sulaukė 77 pakeitimų. Ir vakar vyko sustikimas su uh, šešėliniais pranešėjais ir buvo diskutuojama dėl kompromisu. E, žmogaus teisų pakomitetie bus balsuojama šiuo klausimu, taip pat AFET, tai vyks e, Liepos penktą dieną ir balsuosime taip pat komitete Liepos dešimtą dieną, kad plenarnėme posėdėje pranešimą galėtume patvirtinti Liepos mėnesį. Dabar suteiksime žodį netrukus poniai Latford pranešėjai, čia taip pat dalyvauja ponia Flotrin, yra Libė komiteto pranešėja šio klausimu ir taip pat posėdėje dalyvauja šešėliniai pranešėjai, ponia Basesku iš, iš EPP frakcijos atsiprašo, ji negali dalyvauti posėdėje, ponia Gomes SND frakcijos narė dalyvauja, taip pat GUE frakcijos atstovė ir ponia Brepols taip pat turėtų atvykti netrukus ponę Latford. Pirmiausia, suteiksim žodį jums, gal pakomentuotumėt pakeitimus ir kompromisus. Pane Latvart, ačiū, pane pirmininkė. Taip. E, vyko labai naudingas vakar šešėlinių pranešėjų sustikimas. Aš e, dalyvau jame buvo pasiūlyti kai kurie kompromisai, stengiamės šiek tiek tos kompromisus sutvarkyti ir pateikti. Aš tikiuosi, kad frakcijoms pavyks dėl jų susitarti artimiausiomis dienomis. Gal galėčiau šiek tiek peržvelgti kai kuriuos kompromisus. Nenorėčiau sustoti prie visų, pakomentuosiu svarbiausius ir svarbiausius siūlomus pakeitimus. Siūlau kompromisą B konstatuojamojo dalyje. Ir trečią, ketvirtą ir penktą pakeitimus tas kompromisas apima. Ir aš manau, kad nereikėtų čia jų cituoti. Tačiau manau, kad B konstatuojamojo dalyje tai būtų naudingas pakeitimas. Naujoje konstatuojamoje dalyje aš siūlau pati, taip pat įtraukti ir savo pačios pakeitimą ponios flotrų taip pat. Ten yra kalbama apie e, JAV nacionalinės gynybos leidimus, leidimų aktą. Ir Taip pat e, ten yra kalbama apie sulaikimus e, neribotą laiką. E konstatuojamoji dalis. Ši buvo šiek tiek probleminė. Tai yra ta tema, kuri dažnai keliama šiame pranešime. E, nes viena vertus turime tam tikrus teiginius, prielaidas, kai kurios frakcijos norėtų pabrėžti, kad gražinimas vadinamasis turėtų būti vadinamas um, šiek tiek kitaip galimų gražinimų. Na, šiaip tenka konstatuoti, kad buvo vykdomi nelegalūs veiksmai. Tačiau klausimas yra toks, kiek į tuos nelegalius veiksmus buvo įsitraukusios valstybės narės. Tad tektų kalbėti apie galimą valstybių narių įsitraukimą į neteisėtus veiksmus. Tai štai, toks būtų skirtumas, kurį savo pranešime norėčiau pabrėžti. Ir galbūt kitose dalyse taip pat į tai atsižvelgsiu. Manau, kad yra praktiškai konsensusas, e, nes praktiškai yra žinoma, kad vyko žmogaus teisų pažeidinėjimai. Ir tai buvo susijęs su nelegale praktika. Belieka išsiaiškinti, kas iš tikrųjų įvyko, kaip, kokiomis sąlygomis ir kas buvo atsakinga, kokios administracijos struktūros ir kieno buvo atsakingos už šios praktikos įgyvendinimą. Tad teks atsakyti į klausimą, kiek kai kurios valstybės narės buvo į tą praktiką įsitraukusios, tačiau manyčiau, kad dabar net nebereikia kalbėti. Net neišeina teikti, kad nebuvo kalinių perdavimo neteisėto. 19, 20, 21 pakeitimai. Dabar penktoji dalis dar būtų paminėtina dėl jungtinių valstijų ir NATO. Sakoma, kad atliekamas yra tyrimas, tada jungtinės valstijos 39, 40, 41 ir 42 pakeitimai. Irgi bus kompromiso objektas. Noriu padėkoti, kurie pateikė pakeitimus ir manau, kad bus galima kompromisą paremti, frakcijos susitars dėl jo. Teikdama ir pakeit, teik, teikiant pakeitimus ir ieškant kompromiso, buvo siekiama štai ko. Jungt... Mes matome, kad Junktinės valstijos ir NATO bando parodyti, kad žmogaus teisės, teisės bus siekiama užtikrinti. Ir aš manau, kad tokia formuluoti, kurią mes pasiūlėme pakeitimuose, E, tiks visoms frakcijoms, nes yra visokių nuomonių frakcijos. Vieni mano, kad žmogaus teisų įgyvenimą reikia patvirtinti, kiti turi kitokią nuomonę dėl kitokios formuluotės, tačiau aš manau, kad dabar pasiūlyta formuluotė tiks visiems. Pasiūliau dar du naujus kompromisus dėl eilės pakeitimų susijusių su specifiniais klausimais. Abdahelmas Nasry pirmiausia klausimas jis yra susijęs su Makedonija, buvusia Makedonijos Respublika ir e, pono Alnašyry atvejais taip pat. Čia pasiūliau kompromisą dėl kiekvieno iš šių klausimų. savo pakeitimų dėl Alnašyry, sakiau, kad reikėtų kreiptis į Lenkiją ir Rumuniją. Dabar norime kreiptis į visas valstybės, kur galėjo būti kalinamas ponas Alnašyry. Ir tai būtų ta priemonė, kuri padėtų išsiaiškinti, kas ir kaip iš tikrųjų. Nes valstybėms narėms yra numatoma prievolė pateikti informaciją apie tai, kas vyko iš tikrųjų ir kas už tai yra atsakingas. Aštuntoji dalis. Čia taip pat sulaukime pakeitimo. Ten irgi atsižvelgiama į įvairius pakeitimus. Ir čia kalbama taip pat apie žmogaus teisių padėtį, apie tai, kad būtina numatyti reikiamas nuostatas, kad būtų tinkamai keičiamas informacija. 59, 58 ir 60 pakeitimai apie tai kalba. Kiti pakeitimai, dėl kurių kompromisų nebuvo, dėl, dėl jų reikės balsuoti, daug, dėl daugumos jų problemų didesnių nekyla. Ir Čia dar tarsime su šešėliniais pranešėjais, kaip reikėtų elgtis su žodiniais pakeitimais, galbūt reikėtų ieškoti tolesnių kompromisų. 22 pakeitimas, EPP pateiktas. Ten yra be kita ko siūloma išbraukti E konstatuojamą dalį, tačiau aš negalėčiau tam pritarti, Manau, kad e, ten yra kalbama apie tai, kad įgyvenę daugia šalius ar dvišalius susitarimus galėjo padaugėti neteisėtų veiksmų. Aš manau, kad visą tai reikėjo palikti tekste, išbraukti nereikėjo šio dalyko. Trečioji dalis. ECR ponas Van Orden pateikė čia pakeitimą. Ir čia Aš irgi nemanau, kad tą dalį reikia išbraukti. Tiesiog aš manau, kad naudinga yra pasakyti, kad ES valstybės turi gebėti pateikti informaciją apie neteisėt, galimai neteisėtus veiksmus. Šis pakeitimas man netrodo priimtinas. Kitaip tariant, dar prie kitų pakeitimų padirbėsime, o ponui Van Ordenui galėčiau pasakyti, kad nieko asmeniško, tačiau man netrodo jo pakeitimas priimtinas. Ponios Veržė pakeitimas. 31 pakeitimas. Ten siūloma pasmerkti neteisėtą praktiką ir kad turi už tai prisimti atsakomybę. Tačiau mano nuomonė ir ponius Fliotro pakeitime siūloma labiau kalbėti apie tai, kad būtina užkirsti kelią nebaudžiamumui. Taigi pasmerkti šio reiškinio nepakanka, dešimt metų vyksta tas pasmerkimas. Tačiau jeigu nesima kitų veiksmų, tai rezultatų neduos. Yra būtina iškelti atsakomybės klausimą piknaudžiavimo atvejais. Tad svarbu išsiaiškinti, kas už ką yra atsakingas, kas ką padarė ir ko nepadarė. Todėl man šis pakeitimas neprimtinas. Ponios Baseskų pakeitimas. Suprantu, kad šiandien jos nėra, tačiau vakar šešėlinių pranešėjų posėdėje dalyvavo. Ji pasiūlė 32 pakeitimą. Pakeitimas labai nedidelis, nes čia, sakoma, reikia išsiaiškinti, ar buvo tų piknaudžiavimo atveju ar ne. O aš sakau apie tai, kad reikia įrodyti, kad blogos praktikos buvo, jei tai būta. Tik svarbu taip pat išsiaiškinti, kas vykdė tuos neteisėtus veiksmus. Na, galbūt galima būtų galvoti apie trečios dalies kitokį šiek tiek suformulavimą, tačiau aš formuluočiau kitaip negu pasiūlyta ponios Basesku. Kalbama apie ES atskaitomybę už piknaudžiavimo metodų taikymą. Tad, o man atrodo svarbiausia, kad labai svarbu išsiaiškinti, kas užsiemė tuo piknaudžiavimo metodų taikymu. Ketvirtoji dalis 35 pakeitimas pateiktas ECR Čia irgi man labiau patinka mano formuluotė ir man šis pakeitimas netrodo priimtinas 36 ponios Baseskų ir kitų apie narių pakeitimas. EPP frakcijos atstovai nori pakeisti šią formuluotę, o aš norėčiau palikti saviškę, e, kur kalbu apie tai, būtina nutraukti nebaudžiamumą. Tai yra šio pranešimo vienas iš svarbiausių signalų. Be kita kūra sakoma, kad turi būti atliekami tyrimai, kad būtų galima išsklaidyti visas abejonės, bet juk paprastai tyrimai atliekami tam, kad būtų galima surasti įrodymus. Juk negalima dėti pastangas siekiant pateikti paaiškinimus e, priešingai yra sakoma, Reikė, reikėtų sakyti, kad reikėtų pasižiūrėti, ar yra įrodymų ir ieškoti įrodymų. Iki tyrimo pradėti rinkti įrodymus būtų neteisingas sprendimas. 44. Pono Maier pakeitimas. Mm, negaliu pritarti reikalavimu uždaryti NATO karinės bazės visoje Europos Sąjungoje. Tai aš manau, kad būtų tas klausimas, kuris nėra mūsų nuomonės objektas. Šeštojoje dalyje turim pasakyti štai ką. Turi būti nutraukta įprastinė valstybės paslapties taikymo praktika. Tačiau nesiūlau išbraukti iš tos dalies. EPP pakeitimas 48 ponios Janako pateiktas. Pirm, pirmoji dalis, man atrodo, primtina, nes tai geriau suformuoluota už mano e, pradinį tekstą. Tačiau antroji dalis, man atrodo, kiek nelogiška. Galbūt mes dar pasikalbėsime su ponia Džanaku ir pabandysime rasti kompromisą. Pone pirmininkė, baigiu savo pristatymą. Suprantu, kad kalbėjau kiek ilgai. 47 pakeitimas dėl septintos dalies. 51 tiksliau pakeitimas, man atrodo, nepriimtinas. Dėl šeštos dalies, kur kalbama apie žmogaus teisų dialogą ir taip toliau, aš nepritariu tam, kad reikėtų užbraukti tą pakeitimą. EPP 52 pakeitimas. EPP nori peržiūrėti kai kurias formuluotas. Galbūt galėčiau ir pritarti siūlomam pakeitimui. Pakeitimas numeris 52 turimas omenyje. 33 ir 61 žalių pakeitimai, man atrodo, priimtini. Ten kalbama apie žvalgybos ir saugumo veiklų atskirimą ir policijos veiksmus. Nes iš tikrųjų nežvalgybos tarnybų darbas yra kalinti asmenis. Devintojoje dalyje Yra pateikta serija pakeitimų 64, 67. Jų tikslas yra išbraukti visą dalį. Ten, kur kalbam apie karo paradigmą, šią dalį. Aš tos dalies išbraukti nenoriu. Galėčiau šiek tiek pakeisti, galbūt formuluotę, atsižvelgdama į kitus pakeitimus, tačiau šios dalies visiškai išbraukti nenoriu. 30 ir 66 numeris pakeitimai, juos patikė ponas Meijer. Aš manau, kad čia labiau yra atspindėta Libė poziciją. Norėčiau išsiaiškinti, ar Libė pranešime nebus minimi tie patys dalykai, nes aš vengiau nagrinėti tuos pakeitimus, kurie labiau yra susijęs su ponios fliotro pranešimo objektu. Ji būtent susitelkė labiau prie valstybių narių, prie jų veiklos. Tad aš nenorėčiau kištis į jos šiuo metu uh, e, tyriamas rytį. Jeigu turite daugiau pakeitimų kolegos, nebejodami, pateikite juos man. Dėkuoju. Pirmininkė, ačiū. Jūs regis turite balsuoti kitam komitete. Dėkuoju. Ačiū Sarai, ačiū šešėliniams pranešėms, kurie padėjo ieškoti kompromisu. Aš turiu tik vieną pasiūlymą. Apie tai jau kalbėjo Sara Latford. Kai dėl teiginių, dėl galimo valstybių dalyvavimo neteisėtuose maistuose e, veiksmuose, dėl kai kurių valstybių mes net e, nebejojame, kad buvo tų veiksmų. Tik tai reikia išsiaiškinti, kas, kiek buvo įsitraukęs į tos veiksmus ir kokie turėtų būti tie žmonės, kurie turėtų bu, susilaukti sankcijų už dalyvavimą tose veiksmuose. Aš manau, kad mes turime įtraukti nuostatas apie visapusį tyrimą dėl valstybių narių e, įsitraukimą į tuos neteisėtus ir kai kurių valstybių galima įsitraukimą į tuos veiksmus. Dėkoju. Pirmininkė, ačiū. Anai Gomeš, ponė Mayer, jūs taip pat esate šešėlinis pranešėjas. Dėkoju. Visų pirma, norėčiau padėkoti poniai Lutford už puikiai atliktą darbą, parengtas uh, Tekstas iš tikrųjų yra puikus. Dėkuoju taip pat poniai Flotr už puikų pranešimą Libė komiteto vardu. Abiejų šitų dokumentų dvasia sutampa su FAVA, laikinos, laikinojo komiteto ataskaitos dvasia. 245 skrydžiai CŽV vyko tarp penktų, nuo penktų metų. Yra taip pat e, sakoma, ponės Latford pranešime, kad e, galbūt e, nereikėtų sakyti, kad Junktinių valstijų didžiausios žvalgybos, didžiausios žvalgybos operacijos uh, buvo nežinomos valstybėms narėms. Tai yra iš principo netiesa, todėl kad daugelis valstybių narių puikiai žinojo, kas vyksta ir žinojo, kokios žvalgybos operacijos vyksta. Taip pat laikinojo komiteto ataskaitoje sakoma, kad kova su terorizmu turi būti reglamentuojama teisinėmis e, nuostatomis, pateikiant tam tikras e, teisinės garantijas, kad būtų išvengta tų pačių metodų, kurios naudoja teroristai, naudojimo. Tad e, abu pranešimai eina tą pačią linkme šituo požiūriu. Kai kurios valstybės narės dar net nepradėjo tyrimų, kitos jau pradėjo, reikėtų pareikalauti, kad visos valstybės tai padarytų. Ir pranešimuose šis aspektas minimas. Ponas Lutford pranešimas iš tikrųjų geras. kadangi Europoje yra daug Amerikos karinių bazių, tai bet, bet tų bazių visi šitie dalykai būtų buvę neįmanomi. 58 mano e, pakeitimas. Čia manau, kad galbūt geriau būtų likti prie pradinio teksto. Na, o dėl kitų pateiktų pakeitimų, man atrodo, kad juos bus įmanoma pagrysti ir apginti. Taip pat reikėtų pabrėžti e, dar tai, kad Guantanamo bazė turėtų būti uždaryta. Mes taip pat pabrėžiame, kad e, kova su terorizmu remiasi teisinėmis e, nuostatomis. Junktinių tautų ataskaitose, kai kuriuose yra sakoma, jog e, vykstant šitoms Junktinių valstybių operacijoms buvo šiame kontekste ryšių tarp 66 valstybių. Taip pat, e, kaip sakė pona, ponia Gomeš ir ponia Lutvart minėtai savo ataskaitoje, reikia, kad e, būtų patikslinta atsakomybė visų valstybių narių, nes e, dėl kai kurių dar yra neaišku. Ačiū ponė Majer, dabar steiksiu žodį ponė Elė Flotre, Libė komiteto pranešėjai. Taip, visų pirma, kaip pranešėja pasisakysiu, paskui kaip pakeitimų teikėja. Manau, kad e, kartu e, su Sara mums e, pavyko vienodą požiūrį įtvirtinti ir nors buvo pateikta įvairių pakeitimų, tie pakeitimai neįnešė sumaišties, mes pabrėžėm ypač tą aspektą, kuris susijęs e, su atsakomybė, jog reikia išsiaiškinti viską, kas įvyko ir e, išmokėti kompensacijas nukentėjusiems e, žmonėms. Taip pat Libe pasiūlytas pakeitimas dėl Guantanamo bazės uždarimo turėt, galėtų būti priimtas. Na, yra kitų kai kurių pakeitimų, kurie galbūt mažiau primtini, tačiau uh, apskritai e, yra tam tikras skaičius kompromisų jau parengtų, kurie galėtų būti naudingi Libės komitete rengiamam pranešimui. Toliau ta, tas terminas galimi, galimas e, dalyvavimas kai kurių valstybių, apie tai Libė komitete taip pat bus e, kalbama. Manau, kad Saros Lutford pasiūlytas požiūris iš tikrųjų yra tinkamas būtų jokinga manyti, kad e, neįrodyta, kad valstybės narės nedalyvavo CŽV sistemoje. Tai būtų, nes ataskaitose sakoma, galimas dalyvavimas, tariamas dalyvavimas. Iš esmės, jok, jok, jokingi šitie dalykai. Bet kita vertus, mes neturim realių įrodymų, kad kažkas buvo uh, kalinamas Europos teritorijoje, ES teritorijoje. Tai iš tikrųjų yra alleged, ta, tariamas dalykas. Tad e, šį būdvardį mes galime naudoti tuomet, kai kalbama apie e, dalyvavimo šiuose procesuose laipsnį. Nes e, žinom, kad buvo slaptų e, kalėjimų, tai tai jau yra negalimas ar tariamas dalykas, žinom, kad tai egzistavo tikrai. E, Tad e, siūlomas Saros Lutford kompromisas, man atrodo, iš tikrųjų labai pagristas, labai teisingas ir aš pabandysiu pasinaudoti jo kaip galima geriau lybė komitete. Dabar dėl kitų pakeitimų man atrodo, kad siūlomose kompromisuose iš tikrųjų aš randu tai, ką mes siūlėme su frakcijos kolegomis būtent atsižvelgiant į Elmasry padėtį ir į Makedonijos atvejį teisme. Ir taip pat ES būtina susitelkimą, valstybių narių būtina susitelkimą, siekiant išvengti, kad būtų, siekiant išvengti mirties bausmės, kuri grėsia tam asmeniui. Tai uh, Aš manau, kad e, pateikti pakeitimai apskritai, kompromisiniai pakeitimai yra iš tikrųjų tikrai tenkinantis mūsų. Dėkoju, kaip suprantu. E, nenori prašyti žodžio, nebent jūs norite. A, ponas Kingas, na gerai, trumpai. Labai ačiū, panė pirmininkė. Na, akivaizdu, kad mes laukiame, kol rezoliuciją patvirtins plenarinis posėdis ir tada reaguosime pilnai. Tačiau galiu išsakyti savo bendrą poziciją šio klausimu. Es, ir komisija sutinka su rezoliucijos teiginiais, kad e, antiteroristinė strategija gali būti veiksminga tik tada, jeigu laikomasi žmogaus E, teisų nuostatų ir užtikrinamas tinkamas procesas. E, komisija samet siekia, kad e, antiteroristinė kova vyktų laikant žmogus teisų ir šiuo atveju labai aiškus yra tikslas, tai yra kovoti su terorizmu visame pasaulyje, kartu nepažeidžia žmogus teisų. E, e, tai tai taikina visose teritorijose, taip pat ir bendrai saugumo ir teisingumo erdvė. E, Na ir e, e, išorinio veiksmų tarnyba bei komisija nekartai yra išreiškė susirūpinimą dėl e, tų faktų, kurie buvo nustatyti, nes mes norime akcentuoti tris dalykus. E, bet kokios antiteroristinės priemonės e, turi būti daromos nepažeidžiant žmogaus teisų, e, taip pat jeigu yra pažeidimai, turi būti išaiškinti na, ir turi būti e, užtikrintas teisingumas. E, Žmogus teisės užtikrina Europinės konvencija ir pagrindinė žmogus teisų konvencija. Todėl labai svarbu, kad e, atitinkamos valstybės narės, kuris kaltinamas tokiais pažydimais, atliktų e, nepriklausomus tyrimus ir nustatytų tiesą, kad ir kokie jinai būtų. Tai būtų jų e, pareiga pagal šių konvencijų nuostatas. Nuo 2007 metų vasario komisija yra išsintinėjusi įvairius laiškus, pakartotinius laiškus valstybėm narėm, ragindama jas atlikti uh, E, reikiamus tyrimus, e, išsiaiškintų, kokia yra situacija su galimais CŽV e, sulaikymo centrais. Toliau mes pakatotinai susikėme su valstybėmis, kurios kaltinamos šitokiais dalykais ir tik tai tokia atveju, kai valstybės baigs tyrimus savo šalyse, ES galės judėti toliau ir imtis kitų priemonių. Ir Be abejo, būtent tyriamieji e, valstybių narių e, pajėgumai, pastangos ir panašiai gali įgalinti mus industrialisnių priemonių. E, kalbant apie Guantanamo kalimo centrą, nekartą ES ragino uždaryti šitą kalimo centrą, kadangi ten kaliniai iš tikrųjų neturi teisės į teismą, kaip to reikalauja tarptautinė teisė. Mes su JAV E, taip pat e, sudarėme sustarimus e, perkelti dalį sulaikytųjų asmenų į įvairias ES valstybės narės ir su pasitenkinimu galim pažymėti, kad tai realiai buvo padaryta. Taigi mes prisidame prie JAV pastangų uždaryti Guantanamo stovyklą. Tačiau kol kas dalis kalinių dalieka tenais ir mes tik tai galime tikėtis, kad e, JAV administracija toliau tęsė savo pažadus ir mes turime be abejo spausti juos, kad Guantanamas būtų uždarytas kaip galima greičiau. Ačiū. Toliau vėl e, žodis Brunei Lotford. Aš noriu padėkoti kolegoms už jų palaikymą, už jų šiltus žodžius. Aš manau, kad tai iš tikrųjų leis mums pasiekti bendro sutarimo dėl galtinio šios nuomonės teksto. Aš manau, svarbu, kad mėgintumėm susitarti ir aš esu pasirengusi savo pusės parodyti rimtų pastangų tam, kad uh, visos partijos pritartų šią nuomonę. Be abejo, aš kaip ir daugelis kitų turiu savo raudonasis linijas, kurių negaliu peržengti ir turbūt nepavyks e, patenkinti visų suinteresuotųjų. Tačiau aš taip padėkinga Ellen Flotrijos už uh, jos palaikymą, ypatingai dėl to, kas yra uh, e, galimas ir kas iš tikrųjų yra nustatytas faktas. E, taip pat aš dėkoju ir ponigomės už tai, kad jinai e, mėgino atskirti e, valstybės narės, kurios tiesiogiai buvo įsitraukusios ir kurios tik tai kaltinamos tuo. Tačiau aš manau, kad ta sistema būtų gana sudėtinga. Taip pat E, buvo kolegų, kurios e, šiek tiek neramina frazė apparent involvement, galimas įtraukimas, galimas dalyvavimas. Aš pamėginčiau jūs tikinti. Na ir šiaip jau, manau, reikėtų priminti e, rezoliucija, kuri buvo paskelbta 2009 metais, kada JAV buvo raginama e, perkelti Guantanamo kalinius. Ir manau, kad ši rezoliucija prisidėjo prie e, realaus problemų sprendimo. E, aš manau, kad mums pavyko pasiekti, jog realiai kai kurie žmonės būtų palisti iš Guantanamo e, kalėjimo vien todėl, kad e, mes suvienijome savo, pareig, savo pajėgas ir turėjome visų partijų palaikymą. Manau, kad tas visuotinis pritarimas padarė įspūdį ir ES politikams, ir JAV, ir taip padėjo. Be abejo, galima kelti klausimą, kodėl mes vėl ir vėl grįžtame prie šių klausimų kodėl kalbame apie tą e, išskirtinį e, perdavimą. E, aš manau, kad e, e atsakymas būtų tas, jog e, nekarta buvo akcentuota, kad tiesa, kad ir kokia nepatogiai jinai būtų, turi būti nustatyta. Iš tikrųjų, per pastarosius penkerius metus mes sužinome daug daugiau informacijos negu 2007 metais, kada perskaitėme tinkamą ataskaitą. Tačiau ir iki šiol neturime visų faktų, visos tiesos. Ir, na, turbūt visiškai normalu yra, kad turime apsivalyti savo kiemą, jeigu norime judėti į priekį ir užtikrinti, kad ateityje tokia praktika nebepasikartotų. E, be abejo, galima dabar kalbėti apie kitas problemas, tokias kaip, pavyzdžiui, šitų, uh, e, uh, e, nepilotuojamų robotų e, atakos, smūgiai ir kiti galimi pažydimai, tačiau neturime pamiršti ir tos e, įsisinėjusios problemos. Na ir kalbant apie e, šonio veiksmų tarnybą, nes aš ten vaidmenį. E, reikėtų pasakyti, kad e, Europos lyderiai be abejo e, E, laikosi tam tikros pozicijos ir e, tai yra gerai savaime, tačiau dėja reikia pripažinti, kad e, tiek taryba, tiek komisija neturi realių svertų spausti valstybės narės, kad jos galėtų kad jos imtųsi aktyvesnių veiksmų tirdama šios galimus pažeidimus. Na ir tarybos metu pačios valstybės vėlgi elgėsi kaip savaškas klubas, ne viena nestume kitos per neligarti uh, prie mm, tam tikros kritinės ribos, ne viena nenori mm, išstumti kitos į priekį. Ir mm, valstybės, suprantu, jeigu mes esame visi tarpusavėje priklausomi, tačiau Tačiau būtent tokia pozicija dažnai e, ir sukuria e, savočką blogį, kadangi valstybės narės e, nedrįsta kaltinti viena kitų, nedrįsta reikalauti viena iš kitos e, atsakomybės ir atskaitomybės. Ir e, bijau, kad, e, kad vieną dieną kažkas gali pasakyti, jo karalius nuogas, jeigu mes ir toliau laikysimės tokios dangstimo politikos. Tai bandyta akcentuoti šeštame, septintame ir kai kuriuose kitose straipsnėse. Ir be abejo, reikėtų raginti pirmiausiai tas valstybės narės, kurios dar neparodė jokių pastangų užtirti situaciją, nors reikėtų e, pripažinti, kad praktiškai ne viena valstybė narė iki galo netliko e, samaus tyrimo. E, vienas pastumėjo toliau, kitas mažiau, tačiau e, nebuvo taip, kad kas nors iš tikrųjų ištirtų visą situaciją, nepaliktų akmens ant akmens ir aiškiai nustatytų visus faktus. E, taigi aš manau, kad šiuo požiūriu rezoliucija gali pridėti tam tikro spaudimo ir na, bent kažkiek padės E, teisingumui triumfuoti. Ačiū. Ačiū taip pat už jūsų tokią poziciją, už tai, kad jūs siekėte rasti kompromisų, kadangi kai aš skaitau kai kurios e, pakeitimus ir jos atsispindi diskusijos šiuose rūmose, tai iš tikrųjų yra raginimų tiesiog ignoruoti tai, kas atsitiko. Taigi aš labai tikiuosi, kad vis dėlto jums pavyks sutarti dėl kompromisų ir e, Mm, nuomonė, taip pat e, lybė pranešimas ir jo žmogus teisų aspektai. E, paragins e, žmogus teisų gynybos atstovą ES atlikti savo darbą. Ir turės daromą poveikį. Na, o dabar dėkuoju ir perėmėme prie kito darbo tvarkės punkto, tai yra ES gairių kankinimo peržiūra atsižvelgiant tarptautinę paramos skirtimo koms dieną. Taigi prašyčiau atitinkamus pranešėjus užimti savo vietas. are... Uh, Kągi, pereiname prie asgairių dėl kankinimo peržiūros. Traukiame šį punktą į darbo tvarkę. Ir vėlgi tai padarėme todėl, kad šis mūsų posėdis yra arčiausias kalendorijoje prie arčiausiai tikrosios uh, uh, datos Bičelio 26-osios, kada švenčiama paramos kankinimo aukoms diena. Na ir galiu pasakyti, kad e, gairės e, taryboje buvo patvirtintos gegužės 21 dieną ir tekstą galite rasti savo paketuose. Šių gairių tikslas būtų suteikti, e, suteikti ES naują įrankį, derantį su trečiosiomis šalimis, taip pat, su įvairiais, taip pat kalbant įvairiuose tarptiniuose formuose. E, e, siekiant, jog būtų e, visose pasaulio dalyse atsisakyta kankinimų ir nutraukta įdinga praktika. Taip pat gairėse kalbama apie es žmogus teisų strategijų šalis, e, kalbama apie galimas misijas ir ES lygio veiksmus. Taigi gairės iš tikrųjų yra naudingos. Tačiau šios diskusijų tikslais taip pat mes e, peržiūrėjome šias gairias ir turime e, šiandien su mumis teisininkę Analina Carter. Jis yra konsultantė žmogus teisų klausimais ir prieš keltą metų jinai e, parengė specialų tyrimą, kuriame buvo analizuojamas gairių atnaujinimo galimybės formuojant naują ES politiką kankinimo atžvilgių. Taip pat mes turime Mark Thompson iš Ženevos, jis yra e, generalinis sekretorius e, e, kankinimų prevencijos asociacijoje. Jo indėlis taip pat bus svarbus, nes mes norime pabrėžti, jog mūsų darbas orientuotas ne tik tai į kankinimo aukas ir ne tik tai siekiant uh, E, patraukti atsakomybę kaltuosius, bet taip pat ir e, turime daug e, kalbėti apie tai, kaip ES politika gali prisidėti prie kankimų prevencijos. Ir šiuo atveju svarbu yra užtikrinti, jog būtų priimtas ir patvirtintas e, specialus jungtinių tautų protokolas, e, konvencijos protokolas, e, būtent kalbantis apie kankinimų prevenciją. Taigi pirmiausia žodis jums, ponas Tomsinė. Ačiū pirmininkė. Ir gerbėmiai žmogaus teisų pakomitečio nariai, dėkoju už galbę kreiptis jūsų autoriją. Svarbiausia žinia būtų tokia. Kankinimai yra įsisenėjusi ir tebestęsianti žmogaus teisų pažydimo problema. E, ypatingai dabar, kovant su terorizmu, mes stebime tikrą kankinimų pandemiją pasauliniu mastu. E, e, prieš keltą metų Junktinės tautos pasiūlė pasirašyti specialų protokolą prie kovos su kankinimais konvencijos. E, buvo įsteigtas specialus komitetas, CPT. Ir šalis prisėmė įsipareigojimus užkirsti kelią kankinimams, užtikrinant naują bendradarbiavimą tarp valstybių e, e, mechanizmą, taip pat nacionalinius prevencinius mechanizmus ir e, vadinamosius MPMs. Ir tiek nacionalinės, tiek tarptautinės organizacijos turėtų gauti prieigą prie visų sulaikymo vietų tikslas be abejo būtų ne atlikti kažkokius specialius tyrimus ir uh, užtikrinti teisminį kaltųjų persikėjimą, bet reikėjo nustatyti galimus kankinimo atvejus ir užkirsti jiems kelią. Taigi, uh, rekomendacijos pirmiausia orientuotas į tai, jog turėtų būti sumažinta kankinimų rizika ir tiem asmenim, kurie, kuriems yra atimta laisvė. E, 63 valstybės e, iš viso pasaulio yra prisijungusios prie šio protokolo. Ir galima sakyti, kad apie pusę pasaulio e, prisėmė tam tikrų įsipareigojimų užkirsti kelią šiam vieniems šimčiausių žmogus teisų pažeidimų. Prieš porą savaičių man teko dalyvauti Afrikos ir Atimų rytų e, atstovų sutikimui Maroke įskaitant taip pat ir Egipto parlamentarų delegaciją. Ir vienintelė tema, dėl kurios jie visi susitarė, yra tai, jog būtina iškirsti kelią kankinimams ir įgyventi OPCAT nuostatas. Tai dar prieš porą metų atrodė neįsivaizduojama. Dar viena akivaizdė apraiška, jog vyksta tam tikra pozityvi dinamika šioje srityje ir OPCAT mm, globalusis forumas, kuris e, vyko praeitą lapkritį, jūs visi savo sektuose turite tinkamą medžiagą. Šio forumo metu mm, dalyvavo 300 atstovų iš 90 valstybių, tačiau dėja es nebuvo atstovaujama. Pasauliniu mastu OPCAT, kaip sakiau, TFK 603 valstybės, dar yra 22 valstybės, kurios pasirašė, bet neratifikavo ir valstybių, kurios ketina prisijungti ateitie. Europos Sąjungoje kol kas turime septynias valstybės, kurios prisijungė, septynios dar neratifikavo ir penkiolika valstybių kol kas turi nacionalinius konvencijus. Da, dalis valstybių nėra nei pasirašęs, nei ratifikavusios, tarp jų yra Latvija, Slovakija, Lietuva. E, e, alternatyva apket yra e, sukurti tinkamą nacionalinį kankinimų prevencijos mechanizmą ir labai svarbu būtų užtikrinta prevencijos politikos vientisumas integralumas. Ir šią priemonę siekiama e, užkirsti kelią e, visiems e, neteisėto elgesio atvejams. Tačiau tam, kad valstybės galėtų to pasinaudoti, jos turi atitikti tam tikrus kriterijus, kurie nori topkę. Tai yra nepriklausomumas, tai yra finansiniai ištekliai, tai yra atinkama patirtį turintis darbuotojai ir įgaliojimai, kurios, kurie būtų įtvirtinti teisėje. E, jų pranešimai turi būti skelbimi viešai ir tok, tai tokia atveju MPM, tai vadinami MPM, gali ne tik tai pakeisti politiką, bet taip pat ir siekti teisinių reformų, pakeisti e, įkalinimo praktiką ir apmokyti kalėjimų personalą. E. Be abejo, šie e, MPT, MPM e, turi palaikyti ryšius su kitų valstybių tinkamom institucijom, tais MPM taip pat su kad mechanizmų. Ir labai svarbu, kad e, būtų veiksmingai gyventi šios gana naujos tarpinės sutarties e, skirtos kovai su kankinimu nuostatai. Kadangi laikas paučia, tai aš norėčiau pasiūlyti Jums keletą papildomų temų šios diskusijai. Aš turiu keturis pagrindinius punktus. Akivaizdžiausias, svarbiausias būtų tas, kad kadangi OPCAT uh, atveria naujų galimybių, e, naujų mechanizmų, tai turi geriau atsispindėti e, europinėse gairėse. Galėtų būti netgi viena atskira OPCAT strategija, tai būtų būtent užtikrinti nuoseklumą ir suderinamumą, kada ES e, kovoja su šia visame pasaulyje išplitusią kankinimų problemą. Kitas dalykas, kurį norėčiau pateikti diskusijai, būtų kiek ES gali prisidėti prie e, tarp regionio bendradarbiavimo, kovojant su kankinimu. E, kartais daugia nacionalinės problemos reikalauja ir atitinkamos reakcijos, taip pat daugia nacionalinių mastų, tarptautinių mastų. Na ir taip pat reikėtų kalbėti apie visokio bendradarbiavimo formas tarp e, regioninių, tarp tarptautinių organizacijų. Pateiksiu pavyzdį. Visai neseniai CPT E, atstovai apsilankė Slovenijoje ir Slovenija pakvietė nacionalinio prevencinio mechanizmo atstovus dalyvauti šito, šito, šitame vizite. E, ir iš karto tai leido nusekliau įgyventi tiek e, CPD, tiek NPM rekomendacijas įmantis priemonių užkirtant kelią kankinimams. Um, Tokia labai tiesmukiška iniciatyva e, galėtų būti geras pavyzdys, jūs galėtumėte skatinti, jog iš tikrųjų tokiu būdu būtų užtikrintas realus koordinavimas tarp regioninių, nacionalinių ir tarptautinių organizacijų. Na ir dar daugiau galbūt reikėtų pasinaudoti ES valstybių atstovybėmis atstovavimu, kada siekiama stebėti, kaip yra gyvenimo ket nuostatai. E, praeitą mėnesį aš buvau Čilėje ir Tam, pavyzdžiui, delegacija pakvietė įvairių valstybių šalių atstovus, ne, diplomatus, e, draugės su Čilės vyriausybė aptarti e, būsimo nacionalinio prevencinio mechanizmo kūrimą, e, kurį Čilė kol kas dar tik tai e, organizuoja. Taigi visos valstybės narės turėtų bendradarbiauti, dirbdama šią jautrę temą su kitomis valstybėmis narėmis, kurios susiduria su panašiais iššūkiais. E, siekiant sukurti veikiančius ir gerai veikiančius nacionalinius prevencinius mechanizmus. Na, matyt, e, čia aš ir baigsiu, kadangi e, <clears throat> kaip tik išsėmiau savo laiką, galbūt netgi sutaupiu jums keletą minučių ir labai tikiuosi, kad diskusija bus naudinga. Jūs galėsite apžvelgti įvairias galimybės, kaip e, pasinaudoti šiais pozityviais e, poslinkiais ir tendencijomis užkertant keletą e, kankinimams. Dėkui ponui Thompsonui už jo pasisakymą. Dėkuoju, kad taip detaliai kalbėjote, pasiūlydamas tam tikrus specifinius metodus ir veiksmus ES, kuriais mes galėtume pasiremti. Dabar norėčiau teikti žodį poniai Analytas Venson Merkatį. Ačiū, ponė pirmininkė. Pirmininkė, gerbiami šių komiteto nariai, ponios ir ponai, pirmiausia, noriu padėkoti, kad pakvietėt mane ir kad suteikėte galimybę pasisakyti pakomitetyje e, dėl tų gairių susijusių su kelio užkirtimu kankinamams. Mes minėjome paramos aukoms, kankinimo aukoms dieną. Ir svarbu, kad iš tikrųjų aukos sulauktų paramos, kad būtų užkirtas kelias tolesnėms kankinimams, kad tų galimų aukų būtų kuo mažiau. Tai yra ta diena, mus, kuri mus skatina susimastyti, priverčia būti kūrybingais, siekiant, kad tos priemonės būtų gyvenintos. Turime dirbti visi kartu, kad tie metodai būtų atrasti. Kaip jūs žinote, ponė pirmininkė, aš dėl gairių gyveninimo esu susipažinęs su trijų komiteto e, pranešimais Pranešimą parengė šis komitetas, kitas struktūra ir Izraelio ir Palestinos organizacijų jungtinio komiteto atstovai. Ten yra kalbama apie kitą kopiją šių vairių įgyvendinimą Izraelio ir Palestinos teritorijose. Kai pamačiau šio susitikimo programą ir kai pamačiau man patikėtą uždėtį, šiek tiek išsigandau, kadangi um, Ketinau kalbėti apie tai, kaip geriausiai būtų galima įgyvendinti visas gairias. Aišku, būtų puiku, jeigu gyventume idealiame pasaulyje ir tai būtų įmanoma, bet pasaulis, kuriame gyvename dėja, nėra idealus. Įgyvendinti gairias kaip tokias būtų svarbu, nes pirmiausia, tam reikėtų įgyvendinti e, tarptautinius aktus susijusius su žmogaus teisų užtikrinimu. Jie padėtų užkirsti kelią kankinimams. E, gairės yra priemonė, priemonė, kad būtų galima siekti to galutinio tikslo, kad kankinimų neliktų. E, aš norėčiau pakomentuoti šiek tiek tas pagerintas gairės, patobulintas gairės. Apie jas yra kalbama ir trijuose pranešimuose, kurie yra e, parengti tuo pačiu tikslu. Šalis turi parengti savo strategijas, Aš taip pat noriu pasakyti keletą rekomendacijų, tačiau dabar apsistosiu tik prie keletų dalykų. Kai kalbam apie tas patobulintas gairias, pirmiausia, norėčiau pasidžiaugti tais pasiektais pagerinimais, kadangi gairės tampa išsamesnės, pilnesnės ir valstybėms narėms patogesnės taikyti. Puiku pažymėti, kad ES laikysis holistinio požiūrio E, tai yra sieks, kad e, netinkamas elgesys ir kankinimai būtų visiškai išnaikinti kaip reiškinys. E, Pakomitetie tai buvo pasakyta ir aš taip pat norėčiau paminėti valstybių narių žmogaus teisų strategijas. Jos yra taip pat gera priemonė tinkamų būdų įgyveninti gairės. Ir Tai padės kovoti su smurtu apskritai ir su kankinimais. Aš manau, kad tas naujas požiūris gali pareikalauti daugiau žinių e, žmogaus teisų srityje, daugiau žinių susijusių su įgyvendinimu. Politinis dialogas čia yra labai svarbus. Taip, žmogaus teisų e, klausimas, kalbant apie tos bendrus dalykus, dažnai pasimeta tarptų didesnių, stambesnių temų. E, dialogas su šalimis yra esminis dalykas. Mes e, žvelgiame į rekomendacijas ir norime pagerinti jų įgyvendinimą. Ypač svarbu yra tas bendrasis lygmuo. Europos Sąjunga turi laikytis vienybės, kalbant apie žmogaus teisės. Mes turime laikytis taip pat E, nuseklios vidaus ir išorės žmogaus teisų politikos. Mes turime kovoti su kankinimais, su nežmonišku elgesiu. Ir aš manau, kad tos naujosios strategijos kaip tik ir leis padėti tam tinkamus pagrindus. Ir žinios tarptautinių žmogaus teisų nuostatų žmogaus teisų klausimai žinios yra ypatingai svarbus dalykas. Tad būtina, kad reikia, už tai atsakingi asmenys būtų tinkamai mokyti, kad jie gautų reikimus įgaliojimus, kad piknaudžiavimai būtų panaikinti. Taip pat labai svarbu yra tinkamai informuoti visus žmonės apie žmogaus teisės, apie teisės, kurias jie turi. Mes turime tai nuolatos priminti ir turime taip pat neužmiršti ir, ir metodo, kai kuris, kuris galėtų būti pavadintas iš viršaus žemyn, kai žinios suteikiamos visai visuomeniai. E, vakarų krante ir, ir amaloje kilančios problemos yra mums žinomos, aš ten laikiausi praėjusi rudenį. Ir tos žinios gali būti skleidžiamos ir ten, ir kitose vietose. Žmonėms kyla problemų dėl, pavyzdžiui, policijos veiksmų. Aš taip pat noriu pakalbėti apie keletą rekomendacijų, uh, kurios yra susijusios su kova, su kankinimais ir smurtu. Mano požiūriu, norint užkirsti tam kelią, labai svarbu yra nagrinėti socialinės ir, ir kultūrinės to reiškinio šaknis. Kitaip tariant, ES turi nuolatos kelti užkirtimo smurtui klausimus dialoguodamas su kitomis šalimis. Būtina, kad tas dialogas būtų efektyvus. E, būtina kelti nuolatos tos klausimus. Visi sutarė dėl to, kad suinteresuotomis valstybėmis e, bendradarbiavimas turi padėti gerinti žmogaus teisų padėtį. Jeigu ne, turime paklausti, ar ES politika bus patikima, jeigu bus bendradarbiaujama su valstybėmis, kurios nuolatos pažeidinėja žmogaus teisę ir tarptautinę teisę. Aš taip pat pažymėjau Dar štai ką. E, internetinio forumo sukūrimas, kur galima keisti nuomonės, taip pat būtų reikšmingas žingsnis pirmin. Aš iš daugelio suinteresuotų asmenų gavau e, atsakymų reakcijų tai, kaip įgyvendintos mūsų minėtos gairės. Parlamentas, Europos parlamentas per savo pakomitetį galėtų ir toliau nepriklausomai atlikti tų gairių panaudojimo ir gyvendinimo vertinimą specifiškiau būtų galima susiteikti prie kai kurių dalykų, negu iki šiol buvo padaryta ir būtų galima geriau matyti, ką daryti, kokių priemonių imtis, kad būtų užkirstas kelias kankinimams ir smurtui. Na ir apibendrindama norėčiau pabrėžti štai ką. E, Europos Sąjunga turi sukurti teisinį pagrindą ir ta, visą tai tam, kad būtų galima imtis etinės ir politinės lyderystės šioje srityje. E, E, daug kas priklausys nuo to, kaip ES seksis veikti šioje srityje. Tarp valstybių narių turi būti skleidžiami mūsų paminėti principai, valstybės turi prisimti jums tenkančius įsipareigojimus šioje srityje. Svarbu, kad būtų laikomasi nuoseklios politikos žmogaus teisų klausimų tiek ES viduje, tiek iš, išorėje. E, visose valstybėse narėse turi būti kategoriškai atsisakoma smurto ir kankinimo. Ir būtina, kad būtų įgyvendintos jungtinių tautų organizacijos rekomendacijos šioje srityje, kad būtų įgyvendinamos besališkai visos žmogaus e, teisės ir pagrindinės teisės. Dėkoju. Thank you. Thank you very much, Madam Svensson Ačiū poniai Svensson Merkati. Ačiū už pateiktas rekomendacijas žmogaus teisų pakomitėtyje. Pasižiūrėsime, ar turime tiek išteklių, kad galėtume uh, E, nepriklausoma atlikti minėtų gairių vertinimą ir jų gyvendinimo vertinimą. Dabar savo posėdėje turime ponę, ponę Audronę Perkauskinę. Ji yra žmogaus teisų ir demokratijos padalinio ir aš, kiek supratau, paaiškinsite mums daugiau šiek tiek apie tas naujasias gairias ir ko gero Sulauksime taip pat ir pono Thompsono paaiškinimų apie tai, kaip OPCAT galima būtų skatinti Europoje. Dėkoju. Ačiū, panė pirmininkė. Išorinio veiksmų tarnyba yra įsipareigojusi e, tikslui pasauliniu mastu išnaikinti arba panaikinti kankinimus ir e, suteikti kompensacijas kankinimų aukoms. E, taigi dėl to ES užsienio politikoje mes siekiame sukurti e, išsames gairės ir metodus e, kovai su, nu, e, kovai su kankinimu e, per pastarusius porą metų, atlikus porą konsultacijų ratų su pilietinės visuomenės atstovais, taip pat e, prie man domen visų valstybių narių e, pozicijas. 2012 m. kovą galų gale buvo patvirtintos tokios gairės. Na, ir dabar galėčiau Jums priminti naujausius procesus e, plėtojant šias gairės. Kaip teisingai pastebėjo Nalena, visų pirma, ES laikosi holistinio ir aktyvaus e, požiūrio metodo, kuris apima visus elementus skirtus e, kankinimo atsisakymui. Tai yra prevencija, tai yra rehabilitacija, ypatingai dėmesį skiriant kankinimų ir neprimtino elgesio aukoms. Tai yra aiškiai išdėstyta šiuose gairėse. Toliau šalių nacionalinės strategijos. E, ir siekiama, kad ES žmogaus teisų politikoje e, e, būtų daugiau nuseklumo, rengiant specialias strategijas, žmogus teisų strategijas adresuotas trečių, santykiams su, trečio, santykiams su trečiosiomis šalims. Šalių strategijų kūrimas atveria galimybių sistemingai e, apibendrinti pastangas, e, kuriomis siekiama atsakyti kankinimų ir neprimtino elgesio e, visame pasaulyje, taip kaip tai nustatyta e, kovos arba kankinimo prevencijų gairėse. Na ir, kaip jau sakiau, daugelį žmogus teisų strategijų, kuris iki šiol buvo parinktos, kankinimų atsisakymas, kankinimų panaikinimas yra vienas svarbiausių akcentų. Ir man iš tikrųjų buvo labai malnu matyti, kad dauguma uh, E, mūsų delegacijų veikiančių užsienyje taip pat e, kovas su kankinimais, kankinimų prevencija priskyrė prie pagrindinių prioritetų. Taip pat e, reikėtų paminėti kovą su terorizmu, kadangi kovojant su terorizmu valstybės narės prisėmė įsipareigojimus visapusiškai laikytis tarptautinių sustarimų, kurie reikalauja netaikyti kankinimo arba kitokio žeminančio elgesio pagal nesiniai nuskambėjusius sustarimą e, visi dialogai, kurie vyksta tarp ES trečių šalių ir regioninių e, organizacijų turėtų paliesti taip pat ir kankinimų bei neprimtino elgesio e, klausimą. Ir taip pat šis elementas turėtų būti nuolatos akcentuojamas dialogas su trečiosiam šalimis dėl kovos terorizmo. Taip pat reikėtų paminėti daugia šalį bendradarbiavimą, dvišalį bendradarbiavimą, kai kuriais ypatingai uh, sudėtingais atvejais e, galima būtų kalbėti apie tam tikrų sankcijų taikymą, tai yra partnerysčių starčių panaikinimą, e, GSP, e, prekybinių lengvatų taikymą ir panašiai. Taip pat ne vienoje pastraipoje mes esame įtraukę papildomų priemonių, tokių kaip nacionalinių institucijų teikim, steigimas e, skirtų kovoti su kankimu. Taip pat visiškai naujas paragrafas atsirado, kur kalbama apie teisinės sistemos stiprinimą. Ir dar viena labai svarbi pastraipa dėl bet kokio žeminančio elgesio formų e, eliminavimo. Na, kadangi laikas mus spaudžia, aš nebesigilinsiu į smulkmenas. Norėčiau pasakyti keletą žodžių, sureaguodama taip pat e, į anksčiau kalbėjusių pasakymus apie e, kovos su kankinimu gairių įgyvenimu, kadangi tai matys svarbiausias aspektas. Taigi, aš jau anksčiau minėjau šalių strategijas, dar vienas svarbus mechanizmas yra žmogus teisų dialogas ir kiti politiniai sutikimai, per kuriuos e, e, e, ragina visas valstybės, kurios dar neprisijungia prie e, kovos su kankinimo konvencijos, e, tą padaryti. Taip pat e, pripažinti komiteto skirto kankinimo prevencijai įgaliojimus. Ir taip pat raginame įvairias valstybės atsakyti bet kokių išlygų, kurias jos galėjo būti pasilikusios dėl šių instrumentų. Na, Galėčiau paminėti tik konkrečių pavyzdžių. Pavyzdžiui, praeitas, prieš porą savaičių lankiausi e, Tadžikistane ir ten taip pat e, buvo surinktas seminaras, kuris buvo išskirtinai e, skirtas kankinimo problemai. Ir šio seminaro metu, kuriame dalyvavo ir tarptinės žiniasklaidos atstovai, ir politikai, ir pilietinės visuomenės atstovai, buvo primta visai eilė aiškių rekomendacijų, konkrečių rekomendacijų. Viena iš jų būtų būtent nacionalinio kankinimo prevencijų mechanizmo įsteigimas. Uh, Ir toliau buvo numatyta sekti, kaip bus vykdomos šitos rekomendacijos, kaip bus įgyvenamos šios rekomendacijos. Tai būtų vienas iš konkrečių pavyzdžių, kaip mes įgyvename savo kovos su kankinimu gairias. Dar vienas labai svarbus aspektas būtų tai, jog ES ir toliau palaiko ne tik diplomatiškai ir politiškai, bet ir e, finansiškai bet kokias pastangas kovoti su kankinimais. Kasmet maždaug 12 milijonų e, yra skiriama Europos demokratijos žmogus teisėjų mechanizmui finansuoti, būtent e, finansuojant šitą e, kankinimo prevencijos e, aspektą. Taip pat apie 30 milijonų buvo skirta įvairioms pilietinėms organizacijoms visame pasaulyje, kurios taip pat dirba kovos, preven... kovos su kankinimais srityje buvo prisidama prie kitų e, finansavimo mechanizmų, kurie irgi e, e, prisideda prie kankimų prevencijos, įtraukiant pilietinę visuomenę, nevyriausybinį sektorių ir, pavyzdžiui, nesiniai paskelbto konkurso bendras fondas iš 60 milijonų eurų. Taip pat e, buvo patvirtinta nauja strategija visiškai nesiniai prieš savaitę. Ir ten vėlgi numatytos įvairios priemonės e, užkirtant kelią kankinimams ir kitokiam žeminančiam elgesiui. E, Europos e, veiksmų planas gyvena demokratija žmogus teisės taip pat numato įvairias priemonės, kurios skirtos e, kankinimų praktikai eliminuoti. Na ir galų galę norėčiau pabrėžti, e, jog daug nevyriausybinio organizacijų ir pavienių asmenų nuolatos e, pasišventę dirba, e, siekdami iškirsti kelią kankinimams, e, padėti kankinimo aukoms ir mobilizuoti visuomenės nuomonę, ypatingai turintuomenį tą svarbę datą, kuri artėja mūsų kalendoriuose. Taigi ES išorinių veiksmų tarnyba taip pat nepaliaujamai dalyvauja šitame darbe. Ačiū. Okay, now, uh, Koju, dabar Pradėsime klausimų atsakymų sensą. Norėčiau pradėti pati. Turiu du klausimus. Pirmiausia, ponas Tomsonas minėjo dvi šalis - Slovakiją, Lietuvą ir Latviją, kurios dar neratifikavo jūsų minėtos konvencijos ir neturi prevencijos mechanizmų įdėktų. Kokia, yra, kokia logika remiasi tos šalis? Ir antra, Norėčiau paklausti jūsų abiejų. Štai ko. Arabų pavasario temoje daugelie šalių įvyko pasikeitimų, kaip turėtų rodyti šalių konstitucijos. Tunisijos konstitucinio komiteto pirmininkas, pažiūrėjau, ketina į konstituciją įrašyti kankinimų draudimą. Ir aš manau, kad tai yra puikus ženklas, puikus signalas dabartiniai vyriausybei, ministrams, kurie patys buvo nukentėję nuo kankinimų. Vokietijoje, pavyzdžiui, prieš dešimt metų vyko diskusijos kankinimų klausimų. Tos diskusijos kilo dėl labai specifinių priežasčių. Buvo sakoma, galbūt turėtų būti leidžiama kankinti e, asmenys, kurie būna padarę labai rimtus nusikaltimus. Bet e, paskui e, buvo apsispręsta kitaip, nes Vokietijoje yra tokia nuostata konstitucijoje, kad žmogaus orumas yra neliečiamas, jis turbūt besąlygiškai gerbiamas. Ir jeigu būtų numatytos išimtis, pagal kurias kai kuriais atvejais būtų leistini kankinimai, tai būtų prieštaravimas konstitucijos nuostatoms. Ta, ta diskusija vyko prieš dešimt metų. Ir tuomet būtų reikėję apibriežti konstitucijos preambulėje, o kas yra žmogaus orumas. Ir reikėjo vykdyti visą kampaniją, kad konstitucija ne, nesikeisų. Tai štai toks konkretus pavyzdys iš mano šalies praktikos. O dabar klausimas. Jeigu e, yra konstitucijoje rašyta nuostata dėl kankinimų draudimo. Ar jūs manote, kad tai yra tikrai rezultatyvus žingsnis pirmin? Pavyzdžiui, yra kitokio, kitaip mąstačių valstybių. Pavyzdžiui, Libijoje turbūt nėra e, taip pat mąstamo, kaip, pavyzdžiui, Tunise. Nevyriausybinių organizacijų atstovai nuolatos mums praneša apie tuos įvairius atvejus. Žmogaus teisų ES strategija apima daugelį dalykų. Mes turime veiksmų planą, mes turėsime specialų atstovą žmogaus teisų klausimai, klausimai ir mes taip pat priimame visą eilę įvairių kitų veiksmų. Strategijoje be kita ko yra pasakyta aiškiai, kad ES netoleruoja smurto vartojimo ir kankinimų taip pat. Tad ES ir ES parlamentas ketina labai rimtai dirbti šiuo klausimu. Tad mano klausimai to ir apsiribotų. Nematau, ar yra kitų klausimų. Gal jums tada pirmiausia suteiksiu žodį sureaguoti. Aš sakiau, ne, kad aš esu pasirengęs atsakyti pirmiausiai pirmąjį klausimą, paskui galbūt ir antrąjį. Taigi, kalbant apie priežastis, dėl ko Latvija, Lietuva ir Slovakija neratifikavo protokolo, na, negaliu Jums pateikti konkretaus atsakymo, e, kuo vadovaujasi šios šalis. Tačiau galėčiau išsakyti bendresnį atsakymą dėl kai kurių kitų ES valstybių narių, e, kur dalis priežasčių gali sutapti ir su šiom trim valstybėm. <clears throat> Praeitie, pavyzdžiui, keltas valstybių narių yra sakę, kam reikia ratifikuoti e, kažkokią tai tarptautinę konvenciją arba protokolą, jeigu jau turime europinę sistemą turime taip pat įvairių pagalbinių institucijų ir panašiai. Ne viena ES valstybė narė nuolatos kartoja šį argumentą. Ką mes pamėginame jam paaiškinti ir daugiau mažiau sėkmingai, bet matyt, ne šių trijų šalių atžvilgių ir atveju, e, tai jog yra pridėtinės vertės e, prisijungti prie globalios kenkimų ir vencijos sistemos. Ypatingai todėl, kad e, Tokiu būdu e, pagerėja prieiga prie visų sulaikymo vietų. Pateiksiu konkretų pavyzdį. Pavyzdžiui, Junktinėje karalystėje buvo kalėjimų priečiūros institucija, tačiau jinai negalėjo prieiti prie visų sulaikymo vietų arba policijos e, centrų. E, OPCAT leidžia, pavyzdžiui, prieiti taip pat ir prie karinių įkalinimo institucijų arba, e, pažiūrėjau, tų vietų, kur privestinai laikomi žmonės e, su psichinės negalios diagnoze. <clears throat> Taigi platesnis prieigos ratas. Kitas svarbus aspektas yra nacionalinių prevencinių mechanizmų kūrimas. Jeigu jūs turite, jeigu norite turėti, e, jeigu norite veiksmingai užtikrinti kankinimų prevenciją, jums reikia nuolatos palaikyti ryšius su įvairioms laikymo institucijom, reikia palaikyti dialogą, nurodyti personalui, kur yra rizika, kur, kokiu švelnimo priemonių galima imtis, e, įtraukti nacionalinius parlamentus, e, paaiškinti, kokią priemonę galėtų padėti gerinti padėtį, pavyzdžiui, keičiant įstatymus e, arba keičiant nustovėjusią praktiką. Taigi būtinas nuolatinis prieimas ir nuolatinis dialogas. Be viso šito pokyčiai vargu ar bus tokie įspūdingi, kaip jie galėtų būti pagal apkat mechanizmą. Ir e, tą patį mums tvirtina regioninės institucijos. E, CPT per pastarosius 20 metų e, tarp savo rekomendacijų beje labiausiai akcentavo, jog būtina įsteigti nacionalinę instituciją, kuri laikytųsi ir sektų, kaip vykdomos mūsų rekomendacijos. Uh, Taigi akcentuojamas yra ta, tas poreikis, ta būtinybė iš tikrųjų įsteigti nacionalinės tarnybas, kurios leistų um, užkirsti kelią įvairiam netinkamam elgesiu su uh, e, sulaikytis asmenimis. Uh, e, OP4 atveria tokią galimybę. Dar vienas aspektas, kurį reikėtų paminėti, uh, kada valstybė sako, jog iš tikrųjų galbūt jau yra tam tikrų uh, institucijų, tam tikrų tarnybų. Uh, reikia pasakyti, kad uh, Esame ir kitų nacionalinių e, tarnybų be abejo, kurios veikia, tarkim, kaip ombudsmeno institucijos, tai yra tyrinėja galimus pažeidimus. Taip visą tai tiesa, tačiau e, nacionaliniai prevencijos mechanizmai veikia kiek kitokių principų, jie daugiau laikosi prevencijos e, metodų kalbasi su parlamentarais, kalbasi su pareigūnais ir panašiai. Ir šitas prevencinis požiūris e, ir metodas skiriasi nuo daugelio kitų žmogaus e, teisų užtikrinimo institucijų veiklos, kur daugiau yra reaguojama į pažeidimus. E, ir jų metodai, jų veiklos metodai gerokai skiriasi nuo šito prevencinio metodo. Taigi aš labai tikiuosi, kad trys likusios valstybės narės per ateinčius keletą metų bus įtikintos ir kas ypatingai E, nuteikia optimistiškai, tai yra tai, kad ne vien tik tai tokia organizacija kaip mes mėginame įtikinti valstybės narės e, aktyviau judėti į priekį, prisijungti prie globalinės sistemos ir kurti nacionalinius mechanizmus, bet taip pat ir kitos valstybės kelia šį klausimą. Ir viena iš reguliariausių rekomendacijų Ženevoje, tautų žmogus teisų taryboje e, per universalų periodinį peržiūrėjimą mechanizmą būtų um, E, raginti tas valstybės, kurios e, yra ratifikavusios OPCAT, kreiptis į kitas valstybės ir paskatinti jas taip pat prisijungti. E, taigi tas nuteikia mus labai optimistiškai ir aš manau, kad iš tikrųjų vertėtų siūsti šią žinią, jog mes galime veikti iš vien, mes galime bendradarbiauti ir būtent toks bendradarbiavimas duotų geriausių vaisių tarptautinėme kontekste. Ačiū toliau, ponia Sonson Mikam. Um. Dėkoju. Tris dalykus norėčiau paminėti. Aš žinoma, sutinku, kad prevencinis aspektas yra labai svarbus, kad darbas veiktų sklandžiai. Nes prevenciniai veiksmai yra pa, reikšmingas papildymas viso atliekamo darbo ir jie yra būtini. Kai dėl kankinimų ir išimčių, taip vadinamų, taikymų. Tai yra viena iš tų problemų, kuri kyla dėl kankinimams kelių iškritimo konvencijos. E, sakoma, kad, na, gal aš klystu, aš manau, kad diskusija palengvė, šiek tiek sudėtingesnė tapo po rugsėjo 11-osios įvykių. Ir tuomet yra sakoma, kad galbūt kankinimai turėtų būti draudžiami, bet turėtų būti draudžiamas bet koks elgesys pažeidžiantis žmogaus orumą, kai kovojame su smurtu. Žmonės visais atvejais vis tiek turi būti traktuojami taip, kad nebūtų pažeistas jų žmogiškasis orumas. Ar kalbėtume apie pilietinės ir politinės teisės, ar apie ką nors kitą, visose formuose politiniuose ir kitose tų dalykų reikėtų nepamiršti. Aš manau, kad yra labai svarbu numatyti konstitucinę apsaugą nuo kankinimų. Mes turėtume taip pat tuo pat metu nepamiršti, kad būtina užkirsti kelią bet kokiam žeminančiam elgesiui, žmogaus orumą paženginančiam elgesiui. Mes matėme, kad neužtenka kartais paprastesnių žingsnių, yra būtina E, yra visada naudinga turėti tokią formuluotę konstitucijoje. Manau, kad ne tik kankinimas turėtų būti laikomi e, nusikalstamu, ne tik e, kankinimas, bet ir bet koks nežmoniškas ir žeminantis elgesys turėtų būti laikomas nusikaltumu. Taigi, konstitucinė apsauga ir paskui e, baudžiamosios teisės atitinkamos nuostatos, kurios padėtų tvirtinti tai praktiko, turėtų būti tikrai naudingi žingsniai. Nuoseklumas taip pat yra labai svarbu. E, Iš visų atliktų darbų paaiškėja, kad daug visų veikėjų artimuosius rytuose, Afrikoje, tokiuose šalyse kaip, kaip Uganda, pavyzdžiui, laukia pagalbos ir E, jiems rūpi, kokiomis vertybėmis remiasi, pavyzdžiui, Europos Sąjunga. Labai svarbu, kad tos vertybės būtų gyventinamos praktikoje. Būtent dėl to aš taip aktyviai pabrėžiu šio klausimo svarbą. Tai štai, tiek norėjau pasakyti, dėkoju. Pirmininkė, ačiū. Ačiū abiems už jūsų labai įdomų indėlį diskusijas. Ačiū, kad taip detaliai išdėstėte, kaip galime pagerinti savo darbą kovodami su smurtu, kankinimais ir kaip užkirsti kelią bet kokiam žeminančiam elgesiui. Manau, kad dabar jau turbūt nebėra tokių, kurie aktyviai pasisako už smurto ar kankinimo įdėgymą tam tikrais atvejais. Tiesiog Kartais yra buvę tokių atvejų, kad būdavo klaidingomis prielaidomis kažkokiamis remiantis, panaudoti kartais smurtą kažkokių aukštesnių tikslų labui. Bet dabar, man atrodo, tokios diskusijos net nebevyksta, nes mes, man atrodo, pasimokėme ir išmokome. Daugelį šalių smurtą pasitelkdavo uh, kariai ar slaptosios tarnybos ir paaiškėjo iš viso to, kad saugumas nuo to mūsų dėje nepadidėja, priešingai padidėja nesaugumas. Tad mes turime rasti politinių formų, protingesnių būdų, kaip pagerinti mūsų saugumą, kaip jį geriau užtikrinti. Dar kartą ačiū, kad atvykote į mūsų posėdį ir norėčiau pasakyti, kad 26 birželio. E, minime paramos kankinimo aukams, aukoms dieną. Kita mėnesį vyks renginiai tam paminėti ir tai yra būtina, nes dar per nelik daug žmonių kenčia nuo kankinimų. Dėkoju. So, and now we have on our agenda Dabar keliaukime prie kito darbo tvarkės klausimo. Izraelio ir Palestinos santykius minėsime ir kalbėsime apie tarptautinę humanitarinę teisę atvyko. Daug svečių, juos visus kviečiu pasilikti ten, kur jie sėdi, nes jų tikrai labai daug. Aš pamiršau ryte pasakyti, kad mūsų posėdis yra transliuojamas internetu, tai ką mes sakome čia, gali būti stebima ir klausoma už šios salės ribų. De, taip pat čia dalyvauja ir Palestinos teisėjų kūros tarybos nariai ponė Kostelo yra vicepirmininkė struktūros. Manau, kad mes sustinkame pirmą kartą, sako pirmininkė. Jūs, e, aš neseniai tiksliau to paušio pakontečio pirmininkė. Ir taip pat čia dalyvauja atstovai delegacijos ryšiam su Izraeliu. E, vienas iš kolegų negali dabar dalyvauti posėdėje, nes jis šiuo metu dalyvauja kitame posėdėje, kur turi pareigų. Diskusijos šiuo klausimu bus dviejų dalių. Pirmiausia, mes susitelksime prie žmogaus teisių ir humanitarinės teisės Izraelio ir Palestinos santykiuose ir paskui kalbėsim apie iššūkius, kurie iškyla apsaugant Palestinos pabėgėlius. Pirmojoje diskusijų dalyje e, pasakysime štai ką. Dviejų valstybių sprendimui pritarė ES, kad egzistuotų Izraelio valstybė bei nepriklausoma, laisva ir gyvybinga Palestinos valstybė, kuri galėtų gyventi laisvai ir taikiai. Rezoliucija 2010 metų Europos parlamentas cituoju pasakė, kad yra būtina taikyti tinkamai humanitarinę tartutinę teisę bei um, žmogaus teisės ir taip pat būtina kurti pasitikėjimą tarp izraeliečių ir palestiniečių. Visa tai yra būtini komponentai taikiam procesui, kad būtų sukurtos dvi valstybės gyvenančios greta viena kitos taikiai ir saugiai. Visą tai yra politinė pozicija, dėl kurios sutarėma Europos parlamente. O dabar dis, į diskusijas atvyko ekspertai iš Euromed žmogaus teisų tinklo, Aprudef e, asociacijos atstovai ir kartu su mumis jie diskutuos dėl to, kaip žmogaus teisės ir humanitarinė teisė turėtų būti integruota į visas ES politikas. Maloniai išklausysiu jūsų, galbūt jūs galėsite pateikti e, rekomendacijų, kaip mes Europos parlamente ir kaip apskaitai ES institucijose šis klausimas galėtume pagerinti savo darbą. Pirmiausia, poniai Anties Bertrand žodis. Thank you very much. Um, yes, I would like first of all to... Labai ačiū. Su pirma, norėčiau padėkoti DRO pakomitečio pirmininkiai už galimybę pristatyti šį pranešimą. Pranešimą apie ES ir Izraelio santykius. E, šis pranešimas iš tikrųjų yra jungtinių pastangų e, e, rezultatas, tai prie prisidėjo APRODEF, kaip jūs jau paminėjote, protestantų įsimosi organizacijų asociacija. Ir Taip pat e, jungtinis e, e, Vidužėmio jūros organizacijų komitetas, kuris irgi atsakingas už um, žmogus teisės, teisų demokratijos plėtrą. Pradėv, uh, iš tikrųjų laiko, kada bet kokiam taikiam ir nacionaliniam sprendimui Izraelio-Palestinos konflikte uh, E, būtina prielaida yra žmogaus teisų laikymasis. E, reikia užkirsti kelią nereikalingam, nereikalingam kančiom ir e, destrukcijai. Dar e, tarybos išvadose, 2012 metų tarybos išvadose E, buvo pabrėžta, jog e, Izraelio politika rytų Jeruzalėje, tolesnis gyvenančių statymas ir panašiai e, yra kliūtis ieškant sprendimų tarp dviejų šalių. Ir be abejo, abi konflikto šalis yra pirmiausiai pagrindiniai veikiantieji asmenys, kurie privalėtų gyveninti humanitarinės teisės nuostatas, tačiau trečios šalis taip pat galėtų prisidėti. E, Nes e, tarpnisio konvencijoje akcentuojama, kad visos dalyvančios šalis vienaip ar kitaip turėtų prisidėti prie konvencijos nustatų gyvenimo. Ir be abejo, reikėtų akcentuoti, kad e, es valstybės narės institucijos šiek tiek pakeitė savo kalbėjimo toną, kalbėdamos apie Izraelio-Palestinos konfliktą. Ir, e, net ir atstovybių pranešimuose, o taip pat e, tarybos išvadose yra akcentuojama, jog reikėtų užtikrinti humanitarnės teisės ir žmogaus teisų nuostatas, e, visų pirma, sprendžiant rytų Jeruzalės ir C regiono problemą. E, Izraelis, kaip žinote, tam tikrose teritorijose yra įgyjęs ypatingą okupuojančiosios jėgos statusą ir dėl to yra atsakingas už daugelį žmogus teisų pažydimų. E, taip pat e, noriu paminėti, kad Emron analizuoja įvairių žmogaus teisės, teisų ir humanitarnės teisės pažeidimus e, gazos ruožė kitose palestinos teritorijose. Ir mes be abejo siekime, kad žmogaus teisės ir humanitarinė teisė atsidurtų svarbiausiame pirmame plane tai mes siekiame įtraukti įvairius e, dialogus. Mano kolega e, Pans Frankė Taler apie tai kalbės kiek e, išnamiau. Taip pat mes akcentuojame, kad sutarčių santykiuose ES irgi turėtų akcentuoti šį dalyką. Pavyzdžiui, įvairiuose sutartyse, kurias pasirašo ES su Izraeliu, turėtų būti nuolatos akcentuojamas užimtų teritorijų ir naujakurių problemos. Uh, E, būtina užkirsti kelią bet kokiai politiniai e, viešai institucijai ar kažkokiai kitai e, organizacijai, jog jos jokia bendradarbiavimo forma, bendradarbiavimas su es, nepasinaudotų toliau įtvirtinti okupuoto teritorijų apgyvenimo politiką Izraelį. Uh, E, todėl aš manau, kad Europos e, parlamentas turėtų dar kartą atvirai pakartoti šį principą ir pasirūpinti, jog jis iš tikrųjų e, veiktų, kada reikalingas parlamento pritarimas arba kada yra analizuojami e, ES ir Izraelio bendradarbiavimo instrumentai. E, ES e, ir Izraelio asociacijos sutartis E, kada yra importuojami produktai iš e, okupuotų ar apgyvendintų teritorijų, yra vienas blogas pavyzdys. E, iš tikrųjų, šiuo atveju ES sutarties techninės nuostatos yra vykdomas prastai ir aš žengsiu dar toliau, pacituosiu. Reikėtų akcentuoti, jog es Izraelio e, e, asociacijos sutartis turėtų būti panaudojama tam, jog būtų neleidžiamas importas e, Izraelio produktų pagamintų okupuotose teritorijose, kuriuose yra įsikūrę nuokuri. Taip pat tarybos išvadose, 12 metų tarybos išvadose, pirmą kartą irgi buvo paminėta produktai, kurie yra pagaminami tose nuokurių teritorijose. Ir aš manau, kad veiksmingumas šito sutarimo įgyvenimo būtų užtikrintas, jog e, tuo atveju, jeigu e, prekės, kurios gaunamos, kurios yra pagamintos Izraelio tinkamose e, okupuotose teritorijose, būtų panaudojamas tiesiog kaip e, E, įrodymai, jog e, tokias pažinimas. Mes dabar laikome, kad ženklinimas galėtų būti laikinas sprendimas, kol e, bus rasti veiksmingesni mechanizmai. Šiuo atveju Danija neseniai paskelbė, kad jinai ketina gyventi šios rekomendacijos sustarimus, taip pat Emron e, misijos pranešimas šitų e, Jeruzalės irgi akcentuoja e, gaminius pagamintus e, nausėdijose. E, ir tai reiškia, kad e, aneksuotose teritorijose e, pagamintų gaminių problema e, byloja apie netinkamą stoties įgyvenimą. E, e, ES strategijų horizontas 2020 metam e, taip pat yra apie tai užsiminta. Ir mes dabar ketiname į, į, į, įvertinti galimybės dalyvauti šiame horizontas 2020 projekte e, tam, kad e, nustaty, užkirstumėm kelią panašiai praktikai. Ačiū pakomitečių nariams, parlamento nariams ir svečiams, nevyriausybinių organizacijų nariams ir jų atstovams. Jūs Frank Toller yra mano vardas ir pavardė. Esu Emron organizacijos narys, dirbu Izraelyje, e, mano sritis yra kova su kankinimis ir smurtu. Ir čia džiugu, kaip tik čia kalbėti dabar, kai artėja paramos kankinimo aukoms diena. Minėtos gairės yra labai svarbus dokumentas, tai yra mums labai aktuali tema šiuose diskusijose ir kasdienėme darbe, nes dar daug ką reikia nuveikti Izraelyje e, šią temą. Kaip minėjo kolegė, buvo pateiktos išvados e, tarybai gegužės 14 dieną. E, buvo kalbama ten apie tai, kad diskutuojant apie taikos įtvirtinimo galimybę, pirmiausia, tenka diskutuoti apie žmogaus teisės ir jų besąlygišką įgyvendinimą. Mes manome, kad dabartinė padėtis tebėra nestabili. E, daug e, paliekame vietos politiniams diskursams ir daug ką dar nuveikia, kad žmogaus teisės būtų įgyvenintos, kad būtų numatyti teisiniai standartai ir gairės susijusios su E, e, santykiuose tarp ES ir Izraelio. Taip pat turi būti gyvendinama besąlygiškai tarptautinė humanitarinė teisė, jos nuostatos. Visa tai yra įsipareigojimai, kurie turėtų būti sąlyga, e, kalbant apie bet kokius santykius su Izraeliu. Tai nėra kažkokia bausmė Izraeliui, be abejo, tai turėtų būti visiems aišku. Pagarba civilių piliečių teisėms, tiems, kurie nukentėjo nuo konflikto, pagarbojų teisėms yra besąlygiškas dalykas. Ir tik šitaip mes galėsime galiausiai pasiekti taikos, nes situacija yra iš tikrųjų labai sunki, sunkiai pergyvenama. Liepa, manyčiau, yra puikus metas, kaip tik imtis konkretaus šių veiksmų įgyvendinimo mes kalbame apie bendrus kažkokius e, reiškinius. Europos parlamentui ir Europos Sąjungai yra puikiai proga dabar kelti tuos klausimus susijusius su okupacijos klausimu. Mes e, kalbėjome apie pažeidimus šioje srityje. Izraelis ir toliau okupuoja Palestinos teritoriją ir nepaiso civilių piliečių interesų įgyvendinimo. E, Izraelis kūrė nausėdijas ir okupuoja dalį Palestinos teritorijos. E, nuolatos pažeidinėjama humanitarinė teisė ir žmogaus teisės. Europos parlamentas turėtų ir toliau vykdamas savo įsipareigojimus šios klausimus kelti, primindamas įvairius šio klausimo ir situacijos aspektus. Tuo būdu savo darbe Europos parlamentas galėtų reikalauti, kad būtų geriau gyvendinama tarptautinė humanitarinė teisė ir žmogaus teisų nuostatos. Mes turėtume dabar parodyti, kad mūsų įsipareigojimai yra tvirti įgyvendinti e, tarptautinę humanitarinę teisę ir žmogaus teisės. Dėkuoju. Thank you, Mr. Frank. Ačiū poniai Frankentailer ir poniai Bertran už labai išsamius ir aiškius e, pranešimus ir informaciją. Dabar išklausysime vėlgi išorinių veiksmų tarnybos atstovų. Nežinau, ar ponas King ar ponas Bolvin kalbės. Um, toliau turime trečią, a, turime dar trečią galimybę, tai irgi puiku. E, turite kažkokį tai kolegą, kuris geriausiai informuotas šio klausimu. Taigi išklausysime Lenelio Gabričiui, kuris yra Izraelio Palestinos skyriaus vadovas. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Aš, e, jeigu teisingai suprantu, tai turiu nedaug laiko, todėl e, jums leidus pabandysiu dabar kai ką supaprastinti, tačiau nesuprimityvinti. Aš manau, kad uh, darbas, kuris atliekamas čia, yra labai svarbus, todėl kad e, institucinių požiūrių tai yra tam tikras atitikmuo to, ką mes darome išorės veiksmų tarnyboje. Išorės veiksmų tarnyba, ypač e, dabartiniu etapu, po Lisabono starties įsigaliojimo, kai dar viskas realiai neįgyvendinta, yra atsidūrus e, tokioje padėtyje, kuomet yra tarp dviejų ugnių tam tikrų e, požiūrių. Yra palestiniečiai ir izraeliečiai viena vertus, iš kitos pusės yra valstybės narės ir taryba. Tad e, mes e, bandome dabar uh, išsiaiškinti, kokia yra realybė, kokie yra teisėti klausimai ir bandome uh, užtikrinti, kad valstybės narės e, prisimtų savo joms tenkančią atsakomybę ir kad įgyvendintų tos įsipareigojimus. Tad mūsų darbas iš tikrųjų yra labai sunkus, sudėtingas ir skaidrumas čia yra esminis dalykas, siekiant suprasti, kokiu laipsniu iš tikrųjų ES veikia, kuomet kalbam apie ES šitam kontekste. Tad e, ne, ne visais atvejais tai e, yra užtikrinama ir iš tikrųjų reikia tam tikro spaudimo, kad Europa turėtų tikrą užsienio politiką. Ir užtat tai, kad šitie dalykai yra diskutuojami čia komitetuose, pakomitetėje pa, pa, šitame ir e, kad kalbama apie tai, kad reikia įtvirtinti tartautinę teisę ir užtikrinti žmogaus teisės, tai yra iš tikrųjų uh, E, esminis dalykas ir valstybės narės, kaip kad e, sakė ponia Ašton, mano, kad tai yra prioritetinis dalykas ir mes turime įtvirtinti šitą dimenciją mūsų santykiuose su partneriais. Nežinau, ar aš pakankamai aiškiai išdėšiau tas e, mintis, bet pabandysiu kai ką patikslinti. Mes uh, e, uh, Pagėdavome gauti ataskaitas e, iš misijų vadovų vietose, tai yra iš, iš diplomatinių misijų ir tai aišku visiškai normalu, nes ten esantis ambasadoriai turi analizuoti padėtį, toks yra jų darbas ir jie renka tą informaciją, kurią gauna iš e, nevyriausybinių organizacijų ir pateikia nemažai įvairios informacijos Ir e, ta informacija dar nėra visiškai pilna. Yra e, ataskaita dėl rytų e, Jeruzalės, dėl mažumų Izraelyje, dėl beduinų, tačiau tai yra atskiri fragmentai to bendro darbo. Ir šitame kontekste mes bandome identifikuoti problemas ir galimus sprendimus. Mes tą informaciją nagrinėjam, bandome ją apdoroti su tam tikra papildoma vertė ir e, aiškinamės, kur yra valstybių narių priimamų sprendimų ribos. Ir šitie dalykai yra esminio pabudžio e, dalykai ir buvo tokie, pavyzdžiui, per paskutinį vadovų e, susitikimą. E, priimant sprendimus, nes jie labai padėjo ES apibriežti savo poziciją ir spręsti žmogaus teisų klausimus, kaip svarbius darbo tvarkės e, klausimus. Ir šiandien šitoje buvo kalbama apie produktus, gaminius ir, ir kitus svarbius aspektus ir tarybos išvadose tai atsispindi įgaliojimuose, kuris e, kurie e, yra parengti ir tuo mes siekiame sustiprinti mūsų santykius su mūsų bičiuliais Palestinoje. Yra beje ir veiksmų planas parengtas ir e, kita vertus, remiantis tarybos išvadomis, šiandien taip pat tai buvo paminėta, kuomet bus e, asociacijos tarybos posėdis su Izraeliu, tos klausimus mes taip pat spręsime dvišalių pagrindų su Izraeliu, kalbėsim apie gyvenvietės ir ES turės dabar daugiau E, argumentų ir jie bus stipresni, paprasčiausiai mes turėsim pabrėžti, kad tos gyvenvietės pagal tarptautinę teisę yra nelegalios. Ačiū. One... Ačiū. Turiu tik tai vieną papildomą klausimą, kadangi aš supratau, e, kad e, tai yra labai sudėtingas klausimas, tačiau buvo iškeltas klausimas, ką es ketina daryti dėl gaminių, kurie gaunami šito okupuotų teritorijų. Atsiprašau, taip jūs visiškai, visiškai teisė, aš norėjau viską apibendrinti per daug ir galbūt kai ką praleidau. Tarybos išvadose yra nedidelė nuoroda ar, ar priminimas, galim sakyti, į šį aspektą, kur kalbama apie Europos komisijos e, bičiulius ir kur kalbama apie e, produktus tuos gaminius. Mes analizuojam šitos dalykus e, kartu su įvairiomis e, komisijos tarnybomis, kadangi čia sudėtingas klausimas, tai yra gaminiai pagaminti gyvenvietėse ir į tai reikia žiūrėti per skirtingas egzistuojančių teisės aktų, Europos teisės aktų prizmes. Paimsiu konkretų pavyzdį, pavyzdžiui, vynas. Vyną reglamentuoja ES vertikali direktyva, kuri kuri reikalauja, kad šitie gaminiai, kaip kad vynas, būtų ženklinami. Tad e, vynas, e, kuris būtų pagamintas tose gyvenvietėse ir importuojamas į ES, ES galėtų čia taikyti ES e, nuostatas ir pasmerkti tam tikrų aspektų nesilaikymą. Toliau e, apmokestinimo klausimai, muitinės aspektai. Čia e, keila klausimas dėl lengvatų sistemos taikymo Izraelio gaminiams, kurie yra pagaminti tose teritorijose, kurios e, čia minimos. Tad e, po e, tarybos išvadų parengimo mes e, sukūrėme darbo grupę kur įeina įvairių komisijos padarinių atstovai. Tačiau labai svarbu yra tai, kad e, nepriklausant e, nuo įvairių e, Europos nuostatų taikymo šitiems įvairiems produktams, mes pateiksime konkrečius pasiūlymus. Tad, e, kai jūs klausėte, ką mes darome konkrečiai šito klausimu, mes dabar rengiame dokumentą, kur bus išvandintos tam tikros e, galimybės, tam, tam, tam tikros galimybės, kurias bus įmanoma pasirinkti šitoje srityje. Tad šituo etapu tiek būtų informacijos. Ačiū dabar žodis ponikus Stelo, kur yra delegacijos ryšiams su Palestina pirmininkė. Ačiū, ponė pirmininkė. Kaip jūs sakėte, tai yra mano pirmasis sutikimas šiame komitete. Aš esu santykinai nauja parlamentarė, tik tai vasario mėnesį patekau parlamentą iš Airijos ir dabar e, seku savo e, pirmtako, pono Droso, e, kitų airio parlamentaro pėtsakais. E, e, bandau suprasti, ką jis per daugelį metų buvo nuveikęs šią sritį. Na ir dabar norėčiau be abejo pasveikinti mm, DPLC narius, taip pat mūsų sekretariato e, atstovus, e, koordinatorių atimų rytų klausimais ir atsiprašau tų, kurių nepastebėjau, su kuriais galbūt nepasveikino pirmininkė, aš noriu padėkoti pranešėjams, poniai Bertron ir jos kolegai, kolegai už padarytus pranešimus. Taip pat noriu padėkoti ponui Gabričiui, e, atstovaujančiam išorinių e, veiksmų tarnybai. Iš tikrųjų, tai yra labai svarbus elementas, kurį mes šiandien svarstome būtent pasaulinės pabėgėlių dienos e, kontekste. Jokio bejo nekyla, kad es stengiasi prisidėti prie to, kad būtų lai, atimuose rytuose laikomasi e, tarptautinės humanitarnės teisės nuostatų ir žmogaus teisų įstatymų. E, kaip pons Gabričias sakė, nesiniai vykusios tarybos išvadas e, taip pat e, turi gana tvirtų formuluočių. E, ir jūs aiškiai sakoma, kad reikia kovoti su tarpinės teisės pažeidimais ir dar kartą akcentuojame ES įsipareigojimai laikytis tarpinės teisės ir padėti ją gyvendinti. E, aukšto įgaliotinė ponia Ašton taip pat yra nekarta dariusi įvairių pareiškimų, e, daug dirba šio klausimu, parlamentas irgi nuolatos kelia šį klausimą tiek per DPLC, e, tiek mano delegacija irgi nekartas svarstė Izraelio palestinos konflikto mm, e, klausimą. Jis buvo įtrauktas praeito savaitės plenarnio posėdžio darbo tvarkė, kur buvo konkrečiai e, e, analizuojamos problemos susijusios su ERC. E, ir buvo apšiltos ES vykdomos priemonės šio klausimu. Tačiau visą tai pasakius, e, turiu pripažinti, kad man šiek tiek erzina tai, kad kartais mes turime puikių rezoliucijų, turime gana veiksmingų teisės aktų. Ir e, mano kolegė Margaret, atsiprašau, jūs taip pat nepastebėjau. Taigi turime puikių pareiškimų, rezoliucijų, teisės aktų. Galima būtų paminėti ir aukštos įgaliotinės, ir komisijos, ir tarybos, ir parlamento pareiškimų. Tačiau kasdienėje praktikoje mes matome ir toliau iš šonos tarsi stebime, kaip yra nuolatos pažeidinėjama tarptinė teisė. Be abejo, reikėtų pasakyti, kad mes kai kada akcentuojame šios e, pabrėžimus, pavyzdžiui, e, e, nausėdijų kūrimas, judėjimo laisvės, žodžio laisvės apribojimai, taip pat administracinio sulaikymo, kuris vyksta visiškai nebaudžiamai problema, e, kuris jis taip pat su bado streikais ir panašiai. E, kai kuriuose teritorijose netgi yra e, ribojama prieiga prie vandens šaltinių, zonavimo, planavimo problemas ir daug kitų problemų stebimos tame regione. Ir pranešimas, kuriame, kurį jūs parengėte ir apie ką taip pat kalbėjo ponas Gabričiai, dėl to, kokiu veiksmu mes galime imtis ir kokiu veiksmu mes realiai imamės, e, čia matyti ir yra pagrindinis atotrukis. Ir aš manau, kad mes turėtumėm aiškiai e, konstatuoti, jog nebepakanka tiesiog smerkti tarpinės teisės e, pažeidinėjimus humanitarnės ar žmogus teisų teisės labai svarbu imtis realių veiksmų, kad būtų užtikrinti užtikrinti žmogaus teisų laikymasis. Na ir e, ta proga be abejo aš galiu tik pasveikinti tai, ką išgirdome iš pono Gabričio, kad yra parengta programa ir kad, e, pavyzdžiui, nausėdijų produktų e, klausimų nuolatos yra mastoma, ką būtų galima padaryti. Aš manau, kad iš tikrųjų šio klausimu svarbu yra imtis skubių priemonių. Na ir bendrėm norėčiau pasakyti, kad aš uh, Be abejo, šios šities pritariu tam, ką pasakė ponas Gabričiai, kadangi iš tikrųjų ES gali suvaidinti labai svarbu, labai rimtą vaidmenį siekdama rasti sprendimą visiems šitiems senėjusiems klausimams ir problemams. Ir be abejo, taikus sprendimas yra vienintelis galimas sprendimas. E, tam, kad galėtumėm pasiekti tokio sprendimo, turime užtikrinti taip pat jau būtų laikomas ir gerbiamas žmogaus teisės, tačiau es tai yra tik tai e, sąžininkas brokeris, tarpininkas. Ir šiame vaidmenyje mes be abejo turėtumėm siekti, kad situacija pasikeistų. Uh, E, manau, kad e, kitą savaitę plenarėm posėdėje e, bus primta dar viena rezoliucija ir mes mėginsime atsižvelgti tai, ką išgirdome iš jūsų šiandieną. Šiaip jau norėčiau pasveikinti parengus puikų pranešimą ir dar kartą atsiprašau, kad šiek tiek viršiau savo laiko ribas. The... Dėkuoju dabar. Uh, kolegos suteiksiu žodį, ponia Aukin kalbės pirmą. Dėkoju, Barbara. Ačiū už pasisakymą. Aš manau, kad labai svarbu, kad dialogas būtų aiškus ir be užuolankų. Problema nežinių trūkumas. Tiesiog trūksta veiksmų. Buvo parengta daugybė pranešimų, kartais net Mes reiškime susirūpinimą dėl kažkokių įvokių, kartais juos smerkiame, kartais raginame ką nors daryti, bet tai yra vienintelis dalykas, kuris keičiasi, mes tik kalbame šiaip iš esmės, o situacija vietoje keičiasi, jinai blogėja diena iš dienos. Aš manau, kad išorės veiksmų tarnyba supranta, kad privalu veikti. Ir situacija tikrai labai rimta. Viena vertus, Izraeliui atstovaujama labai tvirtai, nes jūs turite reikšti Izraelio poziciją kvartete. Europos Sąjunga ir jungtinės tautos nusprendė, kad gali nieko nedaryti, jeigu, nie, jeigu jokių konkrečių žingsnių nesims Junktinės Amerikos valstijos. Ir dėl to kvarteto posėdžiai tampa tikra katastrofa nes nepavyksta nei kiek pasistumėti pirmin, nes viskas sprendžiama kvartete. Tai pirma. Antra. Manau, kad gegužės užsienio reikalų ministrų rezoliucija buvo labai gera. Daugiau buvo diskutuojama apie įvairius gaminius negu paprastai, tačiau situacija ir toliau nebeaiški. Ir toliau tai yra neaiški. Nes Tai jau nebėra tik valstybių narių vidaus reikalas. Ir komisijai čia teko prisijimti tam tikras prievolės. Komisijai laikas būtų prabusti. Taip pat buvo pasakyta, kad mums nereikėtų sižvelgti specifinius Izraelio įstatymus. Galbūt jūs jų nepaskaitėte dar. Dabar mums kyla klausimas, kaip komisija uh, vertins tą nelegalią produkciją. O ta nelegali produkcija negali naudotis, jie negali būti taikomos tos lengvatos, kurios yra numatytos. Mane labai nustebino tai, kad kai buvo kalbama pro produktų žymėjimą, mūsų ministrai nebuvo labai aktyvūs kalbant apie tai. O juk reikėjo pasakyti, kad štai dabar komisija turi būti atsakinga už išeities radimą, komisija turi būti atsakinga už tai, kad nausėdijų e, produktai nesulauks to lengvatinio traktavimo. Taip turėtų būti pagal tarptautinės teisės nuostatas, nes tai būtent taip veikia. Ir nereikėtų tiesiog visko maišyti tam pačiam padaže ir nepasakyti, kas ir kaip. Dėkoju e, už galimybę pasakyti ir atleiskit, kad taip tiesmukai galbūt kai ką suformulavau. Ponios Ešton tarnyba turėtų prisimti atsakomybės. Pagaliau darykit kažką, nes jūs ne tik turite kalbėti apie Izraelį ir Palestiną. Reikėtų galbūt kreiptis į Izraelį ir pasakyti, tai kurgi mėlėjai jūsų valstybės sienos? Reikėtų pagaliau, kad atsirastų tos sienos, jeigu jų dar nėra. Tai būtų didžiulis žingsnis pirmin. Izraelis iki šiol savęs nėra pripažinęs kaip valstybės. Tai prašom padirbėti, kad vėl nebūtų apsiribojama tik kalbomis, bet kad atsirastų teigiamų poslinkių. Produktai, kainos, jų žymėjimas. Komisija turi pasakyti Izraeliui, kas ir kaip. Ir pasistengti, kad tarptautinės teisės nuostatos būtų gyvendinamos. Dėkoju. Pirmininkė, ačiū. Margaretai Aukin. Mačiau keletą žmonių keliančių rankas. Nikol Kilnilsen kalbės, bet taip pat išgirdau, kad dėl antros dalies, kai bus kalbama apie pabėgėlius, mūsų svečiai turi išvykti anksčiau, tad galbūt galėčiau jums pirmą suteikti žodį, ar ne? Ar gerai, ar jums tiktų tai? Gerai, tai tuomet ponė Kildilsen, o paskui išklausysim kitų. Aš labai trumpai kalbėsiu. Manau, kad visi žino, kokia yra padėtis, žino šios tuos klausimus, tad ne, nereikia čia daug ko kartoti. Dėl to klausimo, dėl, dėl Palestinos ir Gaza sektoriaus, Euro, europiečius vis labiau e, stebina valstybių narių pasivumas. Ir manau, kad e, viltis kyla iš piliečių susitelkimo, iš pilietinės visuomenės susitelkimo. Mes e, e konstatuojam, kad e, dėl gazos e, sektoriaus nelegalaus blogavimo jau 50 metų beveik tam sueina. Vienintelė e, drąsi iniciatyva buvo pilietinės visuomenės flotilės iniciatyva. Tai tikrai buvo labai drąsus žygis, žinant, e, kokie buvo rizikos faktoriai, žinant, kad e, buvo ir aukų. Ir todėl norėčiau pasveikinti pilietinės e, visuomenės drąsą čia. Toliau, tas klausimas dėl gyvenvietės gyvenvietėse, naujakurių gyvenvietėse pagamintų produktų, tai iš tikrųjų kelia pasipiktinimą ir bent jau Prancūzijoje yra e, organizacijų, kurios e, labai aktyviai kovoja prieš tuos e, nelegalius pro produktus, nes tai tikrai labai neetiškas dalykas ir, ir boikotuoja tas prekes Prancūzijoje. Ir jų veikla netgi priveikė, privertė prieš tai dirbusią uh, vyriausybę apkaltinti ir patraukti į teismą kai kuriuos iš aktyvistų. Aš beje liūdėjau e, tų aktyvistų e, naudai Prancūzijos apeliacinėme teisme ir kai kuriuose kitose teismuose. Aš manau, kad nepriimtina, e, kad tokie dalykai vyksta ir ES iš tikrųjų turi turi aiškiai atsakyti kylančius klausimus, nes yra labai šokiruojančių dalykų, kurie traktuojami kaip e, bendrininkavimas. Dėkuoju. Prieš grįžtant prie šios diskusijos, norėčiau steigti žodį mūsų svečiams, kurie šiuo metu lankosi Bruselėje, pakviesti Ekorendro. Tai yra Palestinos pabėgėlių grupė, grupės atstovai. Ačiū Jums, kad esate čia. Aš suprantu, kad e, e, UNRA, Junktinių tautų palestinos pabėgėlių organizacija taip pat yra atstovaujama. Ir mm, Jūs, man atrodo, tarpusavėje esate susitarę, kas kreipsis e, į šią auditoriją. Tie, kas nelabai žino apie UNRO. Tai yra Junktinių tautų padalinys, kuris yra įsteigtas e, atstovauti maždaug 5 milijonam e, palestiniečių pabėgėlių Jordanė, e, Izraelyje ir kitose teritorijose, skaitant Izraelio okupuotas teritorijas. Be abejo, jūsų uždavinys yra tikrai didelis, nelengvas ir jūs be kitako savo veikloje taip pat turite ir žmogus, žmogaus teisų <clears throat> darbo aspektą. Uh, Taigi, panas Raisro kalbės pirmiausiai Junro vardu, o paskiau galbūt žodis bus perduotas kitiems delegacijos nariams. Kaip suprantu, e, e, jūs kaip pabėgėlį be abejo turite daug ką pasakyti, kita vertus aš kaip pirmininkė privalau e, laikytis reglamento, todėl prašysiu kalbėti nelabai ilgai. Ačiū. Ačiū gerbėmiam parlamentarams už tai, kad galimybę šiandieną jūs kreiptis <clears throat> ir papasakoti apie e, situaciją okupuotose Palestinos teritorijose, su kuriais sudarė pabėgėliai. Ačiū taip pat už UNRO pristatymą. Iš tikrųjų, mes teikiame paslaugas apie 5 milijonam e, e, palestinos pabėgėliam, tai yra e, žmonėms, kurie yra tiek Sirijoje, tiek Izraelio, ypatingai Gazoje ir kitose okupuotose teritorijose, tiek, tiek kitose kaiminėse valstybėse. Mes stengiamės užtikrinti infrastruktūrą, padėti jų e, gyvenčių plėtrai. <clears throat> Na ir taip pat e, es institucijose, pilietinės visuomenės e, asociacijose mes stengiamės taip pat e, teikti informaciją apie realią pabėgėlių patį. Dabar mes turime vakarų kranto tris bendraminius stovus, taip pat gazos sektorius atstovė ir um, Nikolai Harrison, kuris mūsų veiklos uh, E, e, atsakingas atstovas būtent vakarų kranto klausimais. Nekalbėsime daug apie UNRWA kaip tokią, tačiau mes kalbėsime daugiau apie mūsų mandatą. Mes e, sprendžiame problemas priverstinai, priverstinių, priverstinai iškeldintų palestinos pabėgėlių, procesas tebesitėse, iš tikrųjų prarandamas gyvybės, prarandami namai. E, Pane Kostelau kalbėjo, kad taip, problemos gerai žinomas, tačiau, kada išklausome pačius pabėgėlius, e, suprantame, kad e, ir dabar jie patiria naujų ir naujų spaudimo praaiškų, siekiant išstumtis iš teritorijų tam, kad Izraelio nausėdijos galėtų toliau plėstis. Taip pat jie negali pasinaudoti nediskriminuojančių planavimo režim, režimu. E, tai reiškia, kad pabėgėliai beveik niekur Izraelėje negali įsigyti būsto arba statytis būsto, e, jaučiasi diskriminuojami. E, tuo tarpu Izraelis plečia savo <clears throat> nusėdės ir tokiu būdu skaido anksčiau buvusias vientisas bendruomenės šios skaitos alelės dar sus labiau priklausomus nuo išorinės pagalbos. E, ir siena, barjeras, kuris, kurį pastatė Izraelis, taip pat prisideda prie tokio skaidimo. E, negalėjimas pasinaudoti reikiamais ištekliais, ypatingai gamtiniais ištekliais, ypač C e, regione. E, e, įvairius kiti apribojimai, judėjimo laisvės apribojimai e, dar didžiulę žalą vietos bendruomenėms, ypatingai beduinų bendruomeniai. E, besitėsianti gazos sektorius blokada jau tęsiasi šešis metus. Ir be abejo, ten taip pat e, žmog, žmogiško vystimosi e, galimybės yra labai apribotos. Be abejo, dalis mūsų pranešimų buvo turbūt išklausyti pačius pabėgėlius, suteiksiu žodį Šelina Rač, kuri kalbės apie situaciją savo bendruomenėje, tai yra Alvaladžiai kaimelėje. Labdiena, aš esu Šilnarač. Aš esu kilusi iš kaimelio, kuris yra tarp Betlėjaus ir Jeruzalės. Ir <clears throat> e, atleiskite man, jeigu išgirsite tai, ką jūs jau žinote, tačiau pakartosiu tai, kas įvyko, kas nutiko man dėl to, ką jūs žinote, bet nieko nepadarėte, kad to nebūtų. Taigi aš atstovauju kaimeliu, kuris uh, egzistavo jau prieš Izraelio okupaciją, prieš 1941 48 metus. E, istoriškai mūsų bendruomenė yra ūkininkai, fermeriai. Ir e, iš esmės Izraelis išstumė mus, e, atėmė mūsų E, žemės ūkio naudmenis, todėl nebegalime tęsti savo žemės ūkio veiklos. Mano tėvas e, buvo nuvarytas nuo žemės, kai man buvo 13 amžių. Dabar e, aš vėl esu išstumta iš savo gyvenamos teritorijos ir tik tai Dievas, tai žino turbūt, kur mūsų vaikams teks gyventi. Na, galbūt Izraelis taip pat tai žino, bet aš apie tai nekalbėsiu. 1948 metais mūsų kaimelis buvo pilnai sklaidytas, mes tapome pabėgėliais ir pasiskirstėme po kelias pabėgėlių e, stovyklas netoli Betlėjaus. Saujelė žmonių vėliau grįžo į kaimelio buvimą vietą. E, tačiau iš esmės tai buvo e, visiškai neįdirbta žemė, e, mes gyvenome urbuose, mano tėvas praktiškai 13 metų pragyveno urve, nes ten nebuvo nieko, tik tai ganyklos. E, E, na ir e, be abejo, 1967 metais e, Izraelis vėl įvykdė karinę okupaciją ir užėmė pusę mūsų kaimelio. Kas yra specifiško, kalbant apie mūsų kaimelį, tai yra, kad E, yra tai, kad e, e, izraeliečiai išdavė mums neteisėtus, suklastotus dokumentus, kad mes nelegaliai gyvename tuose nameliuose. Kitaip sakant, fiziškai mes esame toje vietoje, tačiau teisiškai mes ten neegzistuojame. Na, anglų nėra man gimtų kalba, galbūt aš ne visiškai gerai formuluoju, tačiau tai reiškia, kad mes negalime ginti savo teisų. Uh, Tuo tarpu koks nors žydas, net ir gyventas menulėje, turi daugiau teisė mūsų kaimelį negu aš, kuri gimiau ir užaugau tame kaimelį. Kita problema, kit, su kuria sudurėme iki pačiol, yra nausėdijos. Nausėdijos dvi nausėdijos atsirado mūsų žemėje e, - Gilo ir Hargilo. Dar 600 metais. E, Gilo buvo pirmoji byla, kurią mes iškėlėme prieš Izraelio valstybę ir be abejo ją pralaimėjome. E, tiek aš žinau Izraelį, Jeruzalę ir visą tą nusėdijų problemą, jie turbūt žino, kad e, giliau e, yra faktiškai Jeruzalės vos nepriemestis. Ir gilau praktiškai apsupo mūsų kaimelio teritoriją, bet to buvo pastatyta tvora su vartais, kuris yra prieš pat e, e, pas kaimelį. Ir dabar e, iš esmės e, buvo iškastas negi tunelis praėjimui, tai yra mes esame nuvaryti po žemėmis tam, kad e, žino, kurie mūsų nematytų ir mes jiems neegzistuojame. Tuo tarpu jie vaikšto po visą teritoriją laisvai. Mes siekiame teisingumo ir Aš suprantu, kad mes turbūt to neturėtume padaryti, tačiau niekada nesame laimėję bylos, e, niekas nėra laimėjęs tokio pabudžio bylos Izraelėje, mes tiesiog bandome laimėti laiko ir kreipiamės į tokius žmonės kaip jūs, kurie turi e, daug įtakos, daug galios ir galbūt galėtų pakeisti situaciją, tačiau e, gale įtaka taip pat susijusi su atsakomybė. Ir vėlgi, jeigu jūs per neligą išrasite, paprasčiausiai mano kaimelis išnyks nuo žemės paviršiaus ir man šeima nustos egzistuoti. Ačiū. Na, iš tikrųjų, mes stengiamės e, atkreipti kuo daugiau viešo dėmesio į Alvardžį kaimelį, kuriame 100 procentų gyvena e, šimtai pabėgėliai. Ir dabar vėlgi mes girdime apie naujas pastangas šį kaimelį tiesiog užkloti žemės paviršiaus, plečiant sieną netolimas nusėdės. E, dar viena bendruomenė, kuri lygiai taip pat patiria pavojų priversnio perkelimo, šiuo atveju yra beduinų bendruomenė, kuri gyvena Jeruzalės periferijoje. Ir aš dabar suteiksiu žodį ponui Ramanal Kušan, kuris irgi papasakos apie ten susiklošę padėtį. Dėkoju. Skoman Gušan, atstovauju asocijai Elhots. Norėčiau papasakoti apie dalį e, Palestinos žmonių, apie beduinus, kurie po 1948 buvo išvaryti iš savo žemės. Jie buvo laikomi pabėgėliais, nepaisant, jiems tiksliau, kad nesuteikiamas pabėgėlio status, nepaisant to, kad jie turi pabėgėlių kortelę. Mes norime išlaikyti savo tradicijas, verčiamės gyvulininkystę, gyvename dykumų zonose, toli nuo miestų ir kaimų. Po 1967 Izraelio vyriausybė pradėjo išvarinėti mus iš tų vietų, e, prie kurių buvome įpratę. Argumentas buvo toks. Buvo sakoma, kad tos visos vietos yra karinio intereso zonos ir kad ten bus kuriamos nausėdijos. Kitaip tariant, mes netekome vandens išteklių. nes jie kaip tik ir buvo, tie vandens šaltiniai ir buvo tose e, vietose, kurios mums buvo palankios. Sienos, kurios apsupo Jeruzalę, atėmė iš mūsų viską. 20 e, beduinų grupių grėsia išnykimas. Jos veikia C zonoje, e, o tą zoną visiškai valdo Izraelis Palestinos savivalda čia niekaip negali mūsų apsaugoti, o Izraelio vyriausybė mums grasina prievartiniu ištrėmimu. Kasdien tokių grasinimų gauname. Šiandien AC ir A1 zona yra tos, kurios yra numaty, kuriuose numatyti tam tikri veiksmai, kurie nėra mums palankus. Keturi šuliniai buvo įrengti tose vietose su Europos Sąjungos parama. Mes grįšime į Aralo miestą, ketiname grįžti į Aralo miestą, iš kurio buvome išvaryti, pažeidžiant tarptautinės teisės normą. normas. Norėtume pasilikti ten, kur esame, norėtume, kad būtų tinkamai įgyvendinamos žmogaus teisės, nes tą numato tarptautinės teisės normos. Taip pat norėtume sužinoti, ką ketina daryti Izraelio vyriausybė su mūsų žmonėmis. Norėtume sulaukti paramos, kad galėtume sumokėti advokatams, kurie kaip tik ir padeda mums ginti mūsų teisės. Dėkoju. Na, Jeruzalemo periferijoje beduinų bendruomenė patiria didžiulį spaudimą. Jie gyvena tokioje aplinkoje, kurią, kurią galime pavadinti nuolatiniu chaosu, užkirstas kelias prie visų išteklių, nuolatiniai grasinimai išvaryti ir taip toliau ir panašiai. Ir tiem žmonėms gali tekti išeiti ir tai būtų labai rimtas 49 metų konvencijos jungtinių tautų pažeidimas. Jungtinės tautos, pilietinės visuomenės organizacijos turėtų kažką daryti tam klausimui skiriama dėmesio. Tačiau reiktų konkrečių veiksmų. Ta konkreti vieta yra strategiškai labai svarbi. Tad ponas Alkošan ir jo bendruomenė patyrė ne visai gerų dalykų. Ta vieta yra prie rytų Jeruzalės. Ir sakoma, kad ten bus kuriamos nausėdijos. Kai kas nu, mėliau pasirinko trauktis į Jeruzalę, o ten bus kūriamos nausėdijos po to, kai beduinai bus išstumti iš ten. Tuomet rytų Jeruzalė būtų atkirsta nuo vakarų kranto galutinai. Tai turėtų, aišku, didžiulės įtakos e, ateityje Palestinos valstybės gyvybingumui ir dviejų valstybių sprendimų gyvendinimui. Pirmininkė, atsiprašau, labai atsiprašau, bet turiu priminti, kad turime kalbėti labai trumpai, nes mes turime viso labo 12 minučių ir mes vėluojame. Gal galėtumėte, gal galėtume suteikti žodį paskutiniam e, kalbėtojui. Atsiprašau, sako kalbės, maniau, kad turime 20 minučių. Dabar pertuju žodžią tada Samirui. Jis kalbės apie padėtį e, kitame regione. Good morning. My name is... Labai ryta, aš esu Samir Abdulatif, aš esu teisininkas, taip pat jų vaikų tėvas ir gyvenu Šalžera su savo šeima. E, Šalžera gyvena 28 e, šeimos, visos pabėgėliai. Mes persikėlėme iš savo ankstesnės gyvenamos vietos e, po 48 metų okupacijos ir e, Jordano vyriausybė pastatė mums 28 namus šioje teritorijoje, kada mm, buvo pasirašyta tinkamas sutartis ir nuo to laiko mes ten gyvename. 1967 metais Izraelis okupavo rytų Jeruzalę ir Izraelio naujakuriai pradėjo e, savo pastangas atimti iš mūsų mūsų būstus. Taigi, iš esmės, mėgindami atimti mūsų būstą, mėgindami išstumti mus, jie nori vėl mus paversti pabėgėliais. Jūs turbūt žinote, kad e, e, Izraelis leidžia bet kur gyventiems e, žydams e, e, įsigyti nekilnojamą turtą Jeruzalėje, tačiau mes po 48 metų okupacijos neturime jokių teisių įsigyti nekilnojamą turtą. Na ir įsivaizduokite, kad jūs miegate savo namuose ir štai ketvirtą ryto ateina 500 karyvių, išmeta jūs iš jūsų namų, išmeta jūsų vaikus tiesiog į gatvę ir e, kažkas bando tvirtinti, kad tai nėra politinė byla. Niekas gali nesivaizduoti, kad 500 e, kariškių apsupa jūsų e, gyvenvietę, išmeta žmonės į gatvę ir visą tai tiesiog traktuojama kaip civilinė byla. Iš tikrųjų, mes kenčiame nuo to, kad visa teismų sistema, teisėjai, taip pat visi yra Izraelio žydai. Ir dėl to mes nieko negalime padaryti. Mes savo e, gyvenamoje vietoje pralaimime visas teisinės bylas. E, nuo 2002 metų buvo ekspropriuoti keturi e, nauji pastatai, buvo išmestos šeimos su vaikais. Na, iš tikrųjų, mums reikia jūsų palaikymo, tam, kad šitoks valymas būtų gal galia sustabdytas. Galbūt e, jūs e, galėtumėte pasiekti, kad mūsų atvejais, mūsų byla būtų nagrinėjami vienoje iš konferencijų. Galbūt Europos komisija galėtų uh, galėtų iškelti savo vėliavą, e, Europos vėliavą mūsų kaiminystėje, kas šiek tiek užkirstų kelią e, tam smurtui, tam tą ta, ta, nutinį grėsmę ir galbūt tokiu būtų, būtų sustabdytas šitas e, išstumimas. Kągi, dėkoju, mes nebeturime laiko, taigi galima būtų tik tai priminti, kad e, gazos sektorius taip pat priklauso okupuotai palestinos teritorijai, e, Izraelis ten veikia kaip okupuojančio jėga, situacija ir toliau blogėja. E, blogėja e, vis labiau, negalime kalbėti apie jokią tvarę situaciją. Na ir noriu dar kartą padėkoti e, parlamentarams už suteiktą galimybę, taip pat lankytumėms lankyti, rankintumėms lankyti okupuotose palestinos teritorijose e, ir e, tikimės, kad e, šitie klausimai nedings iš jūsų dėmesio lauko, iš jūsų rezoliucijų, iš jūsų pokalbių su savo rinkėjais ir e, raginam jūs spausti Izraelį, jog e, e, jisai vykdytų e, reikalavimus ir jog būtų laikomasi taip pat tarybos išvadose nustatytų nuostatų. Be abejo, e, e, reikia pagelbėti belsinus pabėgėliams materialiai, tačiau taip pat reikia politinių veiksmų, kurie suteiktų vilčių palestiniečiams, kad po šitiek metų persikėjimo ir perkelėjimų jie gal gale galės ramiai gyventi. Uh, Kągi, ačiū ir ačiū taip pat Jums, jog suorganizavote pabėgėlius iš įvairių vietų, atvežėte juos čia. E, buvo iš tikrųjų na, įspūdinga iš Jūsų lūpų tiesiog išgirsti tai, ką Jums teko patirti. O dabar aš turiu e, apibendrinti ir užbaigti posėdį. Taigi aš norėčiau pirmiausiai kad e, svečiai ir kalbėtojai grįžtų prie iškeltų E, klausimų. Matau, ponas Kapričiai jau, atrodo, paliko salę. Taigi, Margaret, galbūt, jeigu jūs nieko prieš, galbūt delegacijoje galėtumėte palaikyti, tęsti toliau diskusijas e, su išorinio veiksmų tarnyba. E, na, ta diskusija atrodo vyksta, taigi mes iš tikrųjų staupysim šiek tiek laiko, Matau, kad e, iš jūsų palestinė delegacijos sovai nori pasisakyti. Taip pat matau, kad yra e, ambasadų delegacijų atstovai. Paprašysiu kalbėti nelgiau kaip 3 minutės ir netrukus ponė Kostelo pasisakys paskutinė. Prašome, ponė Franketelė. Aš turiu, man to taigi noriu padėkoti. Aš noriu pasakyti, kad e, tie trišnekėjusieji žmonės yra praktiškai mano kaimynai ir aš kasdien stebiu, kas ten vyksta. E, visi Jie yra e, iliustracija, gyva iliustracija yra balsai viso to, apie ką mes kalbame. Uh, Ir dėl to aš noriu pasakyti, kad e, MP e, instrumentuose, pažangos taskaitos ir visur kitur šita tema nuolatos turi būti akcentuojama, kadangi tarptautiniai žmogi, žmogaus teisų e, statymai kalba apie pabėgėlius, apie, apie okupaciją ir štai šiandieną mes matėme realius veidus, kurie iliustruoja tai, apie ką mes kalbame kasdien. Taigi noriu padėkoti E, šiai auditorijai ir šiai Europos bendruomeniai dėkoju už tai, kad e, domitės šią temą ir kad ją sekate. Dabar e, Palestina, iš jūsų Palestinos delegacijos atstovas. Dėkuoju, aš noriu išsakyti keletą komentarų dėl įvykusios diskusijos. Mes matome, kad iš tikrųjų situacija labai prastėja ir tai atsispindi įvairiose ataskaitose, kurias pateikė E, įvairių misijų vadovai. Labai svarbu, kad šita blogėjanti patys teisingai būtų atspindėta taip pat ir es politikoje. Ir ne, ne tik tai politikoje palestiniečių atžvilgių, kadangi mes sulaukėme daug paramos, bet taip pat ir santykiuose su Izraeliu. Mes uh, jūs kaip parlamentą ragintumėm daugiau organizuoti įvairiausių e, faktų tyrimo misijų, nuvykite į vietas, e, nustatykite problemas ir e, raginkite Izraelį spręsti problemas. Taip pat siūlyčiau parengti naujas gairias. Na, ir iš tikrųjų Didžiulė klaida, pavyzdžiui, buvo steigti atsovybę vienoje iš gyvenviečių, kuri sulaukė didžiulės Europos paramos ir kur situacija yra daug geresnė. Tai buvo didžiulė klaida. E, E, na ir kalbant apie Izraelio atsakomybę, mes iš tikrųjų um, sunkiai atskiriame e, Izraelio gamintus produktus kaip tokius ir okupuotose teritorijose pagamintus produktus. Ir jie to naudojasi. E, aš manyčiau, kad reikėtų vadovautis nuostatą, jog visi produktai turėtų būti laikomi pagamintais okupuotose teritorijose ir Izraelis turėtų pateikti įrodymus, jog yra kitaip. Taip pat galiu pasakyti, kad E, neseniai nausėdijų atstovas lankėsi e, parlamente, jį pakvietė trys parlamentarai, jisai, jam buvo suteikta auditorija, jisai taip pat e, kreipėsi į Izraelio žiniasklaidą ir viešai kalbėjo apie tai, kad šis parlamentas išsakė didžiulę paramą. Aš manau, kad tokių dalykų irgi neturėtų būti, mes turime labai aiškiai suformuoti savo poziciją. Taip pat noriu pasakyti, kad mūsų pagrindinė problema yra be abejo nesantykė su išorinio veiksmų tarnyba. Mes jais gerai bendradarbiaujame, mes pasiekime proveržę daugelį e, sričių ir išvados kaip tik tai byloja apie tos proveržius. Tačiau pagrindinė problema yra tai, kad nėra bendro sutarimo tarp valstybių narių. Todėl aš kreipiuosi, raginu jūs dirbti draugės mumis ir neleisti, kad viena, dvi, trys, keturios valstybės narės blokuoja bet kokias pastangas žengti toliau negu dabartinė padėtis. Uh, Pavyzdžiui, neseniai e, buvo užblokuota pastanga e, žmogus teisų taryboje e, išsakyti aiškiai poziciją dėl nausėdijų, vien to, kad viena valstybė narė blokavo e, ir šitą. E, ir mm, vėlgi teko atsimti ne vieną aštresnį pareiškimą to, kad viena ar kita valstybė pasirinka blokuoti. E, E, manau, kad tokią praktiką irgi reikėtų užbaigti. Ir e, aš taupydamas laiką noriu pasakyti, kad e, ten, kur parlamentarai išsako savo nuomonę, kurie iškelia problemas, be abejo, mes matome tam tikrą atspintį, tam tikrą išraišką tiek išorinių veiksmų tarnyboje, tiek valstybių narių tam tikros reakcijos susilaukiam. Todėl aš esu tikras, kad mes galime ir toliau bendradarbiauti, spręsdami nausėdijų problemą, pabėgėlių problemas ir daugelį kitų. Aš siūlyčiau taip pat atvejus, e, daugiau dėmesio atkreipti į atskirius individualius atvejus, kadangi negalime kalbėti statistiniais vienetais, e, kartais atskira pavienį istoriją iš tikrųjų nusipelno istorijų. E, Izraelio politika iki šiol tarsi buvo virš tarptautinės teisės, aš manau, kad tai buvo didžiulė klaida, mes turime gražinti Izraelį į savo vėžės ir e, tik tai tokiu būdu politinis procesas gali tikėti sėkmės. Ačiū ir ponia Kastelo užbaigšį posėdį. Ačiū, ponė pirmininkė. Leiskite padėkoti visiems kalbėtojams ir ypač atstovams atvykusiems iš tų regionų, kur situacija ypatingai sudėtinga. Mes daug išgirdome iš jų. Jau buvo pasakyta ir patvirtinta dabar užsiveria langas dviejų valstybių sprendimui dėl to, kad nuolat pažeidinėjama tarptautinė teisė, kuriamos naujos nausėdijos, palestinos žmonės išstumiami iš savo žemių ir e, stengiamasi atkirsti gazą nuo likusios palestinos teritorijos. Iš to kils daugybė sunkumų. Ir vis sunkiau bus įgyveninti dviejų valstybių sprendimą. Situacija iš tikrųjų labai skubi. Reikia veikti. Pritariu tam, pritariu kolegijai Margaretai Aukiant, kuri kalbėjo apie tą daugybę progų, kai nieko nenuveikiama. Parlamentas e, darys viską, kad ES imtųsi reikiamų veiksmų. Ir aš taip pat jaučiu šiokį tokį nepatogumą dėl to, kad veiksmų nėra tokių greitų, kaip mums jų norėtųsi. Kolega, kolegė Nikol sakė, kad pilietinė visuomenė čia ir turi suvaidinti labai svarbu vaidmenį. Aš žinau iš tavo šalies patirties ir kitų šalių patirties, kad pilietinė visuomenė laukia, kad mes būtume parlamente jų nuomonės atstovai, kad mes a, taip pat turime spausti savo vyriausybės, kad šie klausimai būtų sprendžiami. Žmonės veikia ir patys, burdamis į organizacijas. Dabar norėčiau grįžti prie jūsų labai naudingo ir konkretaus pranešimo ir naudingų rekomendacijų. Norėčiau pasakyti, kad mes atkreipsime dėmesį, tai kitą savaitę mes primsime rezoliuciją, tęsime savo veiksmus ir mes suprantame, kad situacija reikalauja ypatingos skubos. Ačiū, kad atvykote į mūsų posėdį. Pirmininkė, dėkoju. Pone Kostelio apibendrino šią diskusiją, mes ją baigėme, o dabar pereiname prie Centrinės Azijos klausimų ir norėčiau pakviesti visus kalbėtų svečius ir pranešėjai užimtiems skirtas vietas. Kviečiame poną Bartoločią jam skirtą vietą. <laughs> <laughs>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 So, okay, you, please, who... Gerbiami kolegos, norėčiau kreiptis į visus. Tie, kurie turi aptarti skubius reikalus, kvieščiau išeiti tą padaryti už durų, nes noriu pakviesti kitus kolegas susėsti ir jau pradėti posėdį. Tiems, kuriems reikalingas vertimas į rusų kalbą, įsijungite 25 kanalą. Jūs galite sekti diskusijas rusų kalba. Dabar pradėsime diskusijas, keitimasi nuomonėmis. Norėčiau priminti, kad egzistuoja noras stiprinti santykius su Centrinės Azijos valstybėmis. Europos Sąjunga ir Vidurinė Azija priim strategiją naujai partnerystiai. 2007 birželį ta strategija buvo priimta, taip pat jau stiprinti žmogaus teisų dialogą, tai padėjo bendradarbiauti dėgiant teisinę valstybę ir jos principus. Na, o šiandien norime apžvelgti, ar tai davė kokiu nors konkrečių teigiamų pasiekmių. Ponas Paulio Bartoloči yra delegacijos pirmininkas ryšiam su Kazakstanu, e, Kirgistanu e, ir kitomis Centristazijos valstybėmis - ir Tadžikistanu, Turkmenistanu ir Mongolija. Jis dabar padarys įžangą į mūsų diskusijas. Problem, but... Uh, Ar kilo kažkokių vertimų problemų? Aš tiesiog išvardinu, kokios šalis įeina į tą mūsų delegaciją. Pone Bartoločiai, žodis jums. Dėkoju, mane pirmininkė, kad sutekėt galimybę pasisakyti, keičiantis e, nuomonėmis šiame posėdėje kartu su minėtomis delegacijomis. ES strategija dėl vidurinės e, Azijos stiprina mūsų ryšius su tuo regioniu, regionu. Iki šiol nuveiktas e, darbas išorės veiksmų tarnyboje ir kitose e, tarybos e, ir kitose komisijos padaliniuose sustiprino ryšius su šituo regionu. Kita vertus, kai kurie politiniai ir diplomatiniai veiksmai bei e, ryšiai su šituo e, regionu prisidėjo prie demokratijos kontrolės sustiprinimo bei e, teisinės valstybės principų įgyvendinimo. Mūsų institucijos nuolat deda pastangas stiprindamos žmogaus teisų gerbimą bei demokratiją pasaulyje. Kaip sakiau, šitie principai yra viena iš vieni iš pagrindinių ES statybos principų ir dėl jų negali būti deriamasi. Remiantis šita dvasia, delegacijos nariai įvairioms, įvairiomis progomis yra aptarę žmonių, žmogaus teisų klausimą tose, e, to regiono valstybėse. Kol kas dar yra nemažai problemų šioje srityje ir Mūsų tikslas yra padėti šioms e, valstybėms laikytis panašių principų kaip e, vakaruose žmogaus teisų srityje ir palaipsniui eiti į demokratinių principų bei žmogaus teisų e, gerbimo link. Nors mūsų pastangos ir davė vaisių, tačiau jos nėra dar visiškai pakankamas. Kalbant e, apie pagrindinės teisės ir jų užtikrinimą, labai svarbu su minėtomis valstybėmis turėti atvirą dialogą ir e, bendradarbiavimo kanalus. Aš esu įsitikinęs, kad parlamento vaidmo gali būti sustiprintas įkuriant atitinkamas e, parlamento ats, at, atstovybės, kurios galbūt prisidėtų prie tradiciškai jau egzistuojančių struktūrų šioje srityje. Mes turėtume taip pat e, nuosekliai elgtis, galvodami apie pagrindinius klausimus e, iškylančius šioje plotmėje. Komet e, kalba sukasi apie žmogaus teisės, turime dėti visas įmanomas pastangas, kad konkrečiai būtų sprendžiamos tos e, problemos ir siekti, kad e, kitose pasaulio regionuose valstybės taip pat siektų panašau, panašaus žmogaus teisų užtikrinimo lygio, koks yra pas mus. Manau, kad eidami šituo keliu galėsime pasiekti teigiamų rezultatų. Dėkuoju. So thank you uh, very much, Mr. Bartolot. Dėkoju, mano Bartoločiai. Jis taip pat padė man pirmininkauti šitam posėdžiui. Tai nėra tipinė delegacijos darbo atvarkė. Mes, kai kalbam apie žmogaus teisės, paprastai turime minėti ir kitus dalykus, kurie nesivysto taip, kaip norėtume. Tad mūsų klausimo metu Džiugu, kad yra atvykę atstovų iš įvairių nevyriausybinio organizacijų ir kad jie yra pasiryžę su mumis diskutuoti. Nikolė Kilnilsen yra parlamento pranešėja. E, ji daro pranešimą dėl to, kaip įgyvendinama ES strategija Centrinės Azijos šalių atžvilgių. Pone Kilnilsen žodis jums pirmiausia ir ačiū, kad sutikote sėdėti ten, kur sėdite, nes neturime pakankamai kėdžių prie prezidiumo stalo. E, mūsų posėdis yra transliuojamas internetu, tad jūsų pasisakymas bus taip pat transliuojamas. Dėkuoju, ponė pirmininkė. 2007 metais ES strategijos vidurinės e, Azijos e, klausimų parengimas, parengimas rodė, jog tai mums yra labai svarbus klausimas. Praėjus penkeriems metams po šitos strategijos prieimimo turime dabar įvertinti susidariusią padėtį ir įvertinti sąžiningai. Turime suprasti, jog daug kas buvo nuveikta žmogaus teisų srityje. Europos Sąjunga palaiko nuolatinį dialogą e, šią temą su penkiomis e, šio regiono valstybėmis ir valstybės narės taip pat prisideda prie šios strategijos įgyvendinimo, tačiau nepaisant uh, E, nepaneigiamos pažangos. ES e, veiksmų ribos šioje srityje taip pat yra aiškios ir mes e, turime taip pat turėti supratimą apie šių klausimą esmę. ES turi e, savo programas taikyti prie vietinės specifikos. Šiuo mūsų e, dabartinių projektų matomumas yra sunkiai užtikrinamas. ES beje neturi savo atstovybių visose tose šalise, nes trūkta personalo ir tinkamo finansavimo. Yra taip pat e, tam tikrų ženklų, jog finansiniai reikalai negerės šioje srityje, nes 2013 metų finansavimas gali būti sumažintas. Yra tokių signalų, tai būtų labai pavojinga ir dar kartą e, parodytų, jog ES neturi tikrai ilgalaikės strategijos ir ilgalaikio matymo e, dėl šio regiono. Turint e, omenyje pasaulinę krizę, arabų pavasario revoliucijas, Taip pat e, turint omenyje, jog e, neaišku, kokios bus pasiekmes pasitrauk, karinių pajėgų pasitraukimo iš e, Afganistano. Taip pat turint omenyje kitus įvykius vykstančius pasaulyje, dažnai tragiškus įvykius, pavyzdžiui, 2010 metais Kirgistano pietuose įvykusius įvykius ar Kazakstano įvykius 11 metais. Visi šitie dalykai daro įtaką centriniai Azijai ir verčia mus adaptuoti mūsų veiksmus, veikiant tame regione, kuris susiduria su įvairiomis grėsmėmis ir tos grėsmės gali turėti pasiekmių taip pat Europai. Paskutinėme pranešime dėl Europos strategijos dėl vidurinės Azijos įvertinimo yra rekomendacijų tarybai valstybėms narėms. Mes kviečiame E, didelį dėmesį atkreipti į saligiškumo principą. ES turėtų peržiūrėti savo strategiją dėl vidurinės Azijos, panašiai peržiūrėti kaip ir strategiją dėl artimiausių kaimynų, nes antraip bus, jog, jeigu tai nebus padaryta, nebus peržiūrėta ta strategija, tuomet situacija bus tokia, kad ES kreipia dėmesį viename pasaulio regione į žmogaus teisės ir nelabai kreipia kitoje. Mūsų parlamentas yra padaręs kai kurių konkrečių žingsnių, kuriuos taip pat atitinkamai galėtų padaryti komisija ar taryba. Pavyzdžiui, mes esame suspendavę susitarimą dėl tekstilės su Uzbekistanu, nes ten e, tekstil, medvilnės plantacijose yra išnaudojami vaikai. Partnerystės ir bendradarbiavimo sutartį rengiamasi pasirašyti su Turkmenistanu ir per tą sutartį taip pat yra bandoma e, įtvirtinti tam tikras sąlygas dėl žmogaus teisų laikymosi. Tai yra pakankamai naujas dalykas. Mes norėtume, kad ES aukšti pareigūnai ir kiti aukšti atstovai atvirai kalbėtų apie žmogaus teisų pažeidimus, žurna, žodžio laisvės suvaržymus, žurnalistų bei kitų asmenų įkalinimus. Taryba greitai paskelbs savo išvadas dėl Europos strategijos, dėl centrinė, dėl vidurinės Azijos. Ten kal, kalbama apie penkis ramščius, tačiau kol kas mes nerandame pakankamą informacijos apie esminę peržiūrą. Galbūt kalbame tai apie peržiūrą regioninių lygmenių. Tad jeigu iš tikrųjų ta strategija nebus realiai peržiūrėta, tai bus labai blogas signalas ES ir tai pakenks pasitikėjimui ES regioniniam stabilumui labai neigiamą įtaką daro neteisėtas valdymas, nes daugelį vietų yra naudojami represiniai metodai, autoritarinis valdymas. ES ir vakarų partneriai ilgai mane, jog pats stabilumas gali būti savitikslis dalykas ir nebuvo pakankamai atsižvelgiama į žmogiškasias sąnaudas bei kitas neigiamas pasiekmes. Tas, jeigu stabilumas remiasi represija, tai tuomet toks požiūris yra labai trum, trumpalaikis, be ilgalaikės perspektyvės. Ir mes e, būtinai turime galvoti apie šitos aspektus bei galvoti apie infrastruktūrinius aspektus, pavyzdžiui, e, kalbant apie mūsų kariškių pastraukimą iš Afganistano, nes šitie dalykai taip pat susiję su pasitikėjimu mumis. Dėkuoju. Labai ačiū už Jūsų išsamų pareiškimą. Ir taip pat už tai, kad atkreipėte mūsų dėmesį į būsimąją užsienio reikalų tarybą. Galiu tik tai pabrėžti dar kartelį, kad mūsų klausimai, mūsų pasikeitimas nuomonėmis e, iš tikrųjų vyksta labai tinkamu laiko momentu, kadangi akivaizdu, taip pat ir iš jūsų pasisakymo, jog reikia stiprinti žmogus teisų bei demokratijos elementą šioje strategijoje ir tikėkime, kad mūsų diskusija bus išgirsta taryba. O dabar suteiksiu žodį mūsų ekspertams, atstovaujant atstovantiems pilietinę visuomenę, žmogaus teisų bendruomenę. Mes turime Verniks Anti Goldstone, kuri atstovauja Human Rights Watch, e, Europos ir Vidurinės Azijos e, e, atstovavimo direkcijai. Toliau ponia Kolbekova, Kazakstano tarptautinio žmogus teisų ir teisinės valstybės e, biuro atstovė ir taip pat Turkmenų žmogus teisų iniciatyvos atstovas jum visiems skiriam po penkias minutės ir kaip suprantu, mes pradėsime turbūt nuo pono Faridžios Batulino pasisakymo. Ne, atsiprašau. O. Gerai, jeigu jūs kitaip sutarę esate, tai tada pirmiausiai duosim žodį poniai Goldstone iš Human Rights Watch. Labai ačiū, labai ačiū už galimybę kreiptis į šią svarbę auditoriją. Na, iš tikrųjų, penkerių metų metinės e, santykių su Vidurinė Azijos strategija yra labai puikus e, momentas įvertinti, kas pasiteisino, kas ne, kas yra nuveikta per tuos penkerius metus įgyvendinant šią strategiją. Human Rights Watch organizacija stebėjo strategijos įgyvendimą nuo pat pradžios ir noriu pradėti nuo prielaidos, kad es uh, santykiai su Vidurinės Azijos šalimis jau savaime yra geras dalykas, kadangi tame glūdi realus potencialas skatinti e, reikalingas skubės reformas žmogus teisų srityje, e, kur, kuris mes norėtume matyti vykstančias Vidurinėje Azijoje ir ES, iš principo, e, turi puikias galimybės skatinti tokius permainas. Deja, potencialas, kuris glūdi šioje strategijoje ir apskritai, kuris glūdi es santykiuose su Vidurinės Azijos šalimis, e, nėra pilnai realizuojamas ir dėl keletą priežasčių, todėl aš pasidalinsiu mūsų išvadams. Pirmoji priežastis tai yra e, lyginamosios analizės nebuvimas. E, kol kas atkakliai nemėginama rinkti informacijos, kuri leistų lyginti paties keitimasi ir tai leistų įvertinti, e, kaip įgyvendinama es strategija, kokį poveikį tai daro žmogaus teisė, teisų padėčiai. Tačiau tokiu būdu, neturint domenų, e, negalime sudaryti aiškios krypties. Taip pat trūksta skaidrumo. Čia yra du papildomi komponentai. Viena vertus, nėra jokių e, aiškių e, statistinių domenų, nėra aiškios informacijos, kokie klausimai, važiuoju, keliami, kalbantis su šių, šio regiono vyriausybėmis. E, panašu, kad e, pirminybė teikiama tyliai diplomatijai vadinamai ir e, mes iš savo pusės norėtumėm, kad žmogaus teisų klausimai būtų keliami visom galimom progom, tačiau dėja, kada nėra aiškių uh, E, pavyzdžių, kad e, šie nuogastavimai buvo primti domen. Panašu, kad e, regiono vyriausybės įgauna savočką monopolijos teisę ir pasirinktinai teikia informaciją apie santykius ES ir apie dialogų tematiką ir panašiai. Čia galima būtų tik tai grįžti prie to, ką minėjo ponia Nilsen, tai yra ES patikimumo klausimas, kaip ES yra matoma tame regione tie, kas turėtų daugiausiai išlošti iš tų santykių, būtent e, Vidinės Azijos e, žmonės, paprastai piliečiai, dabar jie kenčia nuo savo represyvių režimų. E, kitas elementas, kurio trūksta, yra tai konsultacijos su pilietinė visuomenė. Iš tikrųjų, esama tam tikrų nuoširdžių pastangų, kurias reikėtų pripažinti. Tiek, kai mes kalbame apie tam tikras E, dialogą tarp pilietinės visuomenės organizacijų ir išorinių veiksmų tarnybos, tokios kaip manoji e, organizacijos. Mes čia kalbame iš tikrųjų apie įvairias problemas susijusios su žmogaus teisų pažinėjimas ir su žmogaus laisvė apribojimu. E, tokios pastangos be abejo yra sveikintos, tačiau e, vis dėlto trūksta konsultacijų su pilietisomis atstovais, e, kadangi na, šitas darbas vyksta probėgomis ir atsitiktinai geriausiu atveju. Na, pavyzdžiui, kalbant apie Tačikistaną, mes girdėjome kad dialogas ir tam tikros pastangos keistis informaciją e, per S delegaciją Dušambe e, vyksta gana reguliariai, tai būtų geras pavyzdys, tačiau dėja tai tik tai pavienis geras pavyzdys, kai kalbame apie kitas svarbes ir svarbius aspektus, kai kalbame apie, pavyzdžiui, žmogaus teisų vietą vidinės Azijos strategijoje. E, šiuo atveju es tarsi laikosi atskiros paralelinės linijos savo pozicijoje, E, neintegruoja e, šio elemento kaip pagrindinio komponento. Ir panašu, kad pilinė visuomenė, jos patirtis, e, teisiniai reformai, kita sukaupta patirtis paprasčiausiai yra ignoruojama. Ir šią problemą be abejo reikėtų skubiai spręsti. Dar vienas trūkumas, kalbant, perinant nuo skaidrumo, būtų E, politinio testinumo nebuvimas, skaitant ir e, atskirų valstybių narių veiksmus per dvišalių sutikimus, taip pat dvišalių sutikimus tarp administracijos e, valstybių vadovų ir europinių institucijų. Tokiu būdu žmogaus teisų komponentas vėlgi nėra tinkamai prižiūrimas, nėra aiškios žinios, jog būtina vykdyti reformą žmogaus teisų srityje ir iškyla pavojus, kad dialogas žmogaus teisų klausimais taps tiesiog savo tikslių dialogų. O be abejo, tai netitinka ES interesų ir tikrai ne to ES turėtų siekti. Na, aš suprantu, kad man laikas baigėsi, bet aš manau, kad labai svarbu būtų taip pat akcentuoti, kad praktikoje, kai, kai mes stebime, kaip veikia šie trūkumai. Pavyzdžiui, Turkmenistano atveju, kas yra dabar labai aktualu, kadangi Europos parlamentas, kaip minėta, turės primti uh, E, labai svarbu prieimimą e, dėl santykių vertinimo naujo lygmenį per e, partnerystės ir bendradarbiavimo sutartį. Vėlgi, Europos parlamentui reikėtų nustatyti kažkokius aiškius rodiklius, kuriuos Turkmenijos vyriausybė turėtų įgyvendinti prieš pasirašant tokią sutartį. Ir Turkmenistanas, aišku, neįgyvendino jokių panašių reikalavimų. Mes netgi nematome nuoširdžių uh, pastangų, kuris rodytų išorinių veiksmų tarnybą arba tarybą, spausdami Turkmenistaną, kad būtų laikomas tų įsipareigojimų. Čia iš tikrųjų yra didžiulis trūkumas ir čia Europos parlamentas galėtų perimti lyderių vaidmenį, uh, užtikrindamas, jog ES santykiuose su viena iš represyviausių režimų iš dabar egzistuojančio pasaulyje, visai laikysiu principingesnės pozicijos. Ta pati būtų galima pasakyti ir apie Kazakstaną, kur vėlgi dabar vyksta diskusijos dėl e, išsamesnės aukštesnio lygio e, partnerystės bendradarbiavimo starties. Ir čia reikėtų vėlgi kalbėti apie daugybę būtinų, tačiau išaldytų ir nevykstančių reformų žmogus teisų srityje. Ir labai sveikiname, kad Europos parlamentas šį pavasarį priėmė atinkamą rezoliuciją šio klausimu. Labai tikimės, kad e, ši rezoliucija bus toliau e, prižiūrima, sekama ir e, jinai duos savo rezultatų. Aš turiu sustoti, nes man laikas baigėsi. Ačiū, ponė Kosan. Dabar steiksiu žodį ponė Kalbekovai iš Kazakstano žmogus teisėjų tarptautinės tarpinio biuro. Ačiū, ponė pirmininkė. Ačiū. Man didelė garbė pasisakyti tokiame aukšto lygio susirinkime. Esu pilietinės visuomenės, kas atstovė, turiu pilietinės visuomenės pateiktų E, rekomendacijų, norėčiau jomis su jumis čia pasidalinti tuo, kas aktualu Centrinės Azijos valstybėms. Be abejo, mums tai yra labai svarbu, mes esame atstovai ne tik vyriausybės, bet ir pilietinės visuomenės atstovai. Puiku, kad atsirado ta prieš penkerius metus strategija mūsų šiandien aptariama, ES parodė ištiesė pagalbos ranką prieš penkerius metus, numatydamas šią strategiją. Tačiau situacija susijusi su žmogaus teisų gynimu Centrinėje Azijoje ne tik nepagerėjo, bet e, jų padėtis kai kur net pablogėjo. Pripažino silpnąją vietą ES struktūros e, šios strategijos, kaip sakė kolegė Veronika, paminėdava, pamin, paminėjo, kad pozityvų yra štai kas e, gerėja komunikavimas su e, Kazakstanu. Ir svarbu, kad plėstusi veiksmai, kad būtų gerinama žmogaus teisų padėtis e, šios strategijos apriptis kiek siekia. Norėčiau pasakyti štai ką. Svarbu pasirinkti tinkamus metodus, kuriuos galės panaudoti ES įgyventinti atskiriuose regionuose, kad būtų galima pasiekti teigiamų pasikeitimų mūsų aptariamoje srityje ir kad būtų galima parengti būsimą ES strategiją šio klausimą. Kai dėl žmogaus teisų centrinėje Azijoje būtina šią strategiją pakeisti atsižvelgiant į specifinius tikslus ir būtina atsižvelgti kiekvienos centrinės Azijos valstybės specifiką galima būtų laukti teigiamų pasikeitimų žmogaus teisų sutie centrinės valstybės, centrinės Azijos valstybėse. Reiktų nepasitenkinti tik butaforinėmis mūsų valstybių siūlomomis priemonėmis, kurių tikslas yra tik sukurti įspūdį, kad situacija gerėja. Reikėtų laukti konkrečių praktinių teigiamų pokyčių. E, piliečiai laukia, kad stiprėtų šios, e, šis dialogas Europos Sąjungos ir mūsų valstybių ir kad žmogaus teisų padėtis gerėtų. Būtina išsiaiškinti šio dialogo konkrečius tikslus, būtina, kad pilietinė visuomenė į tą dialogą įsitrauktų, kad dalyvautų dialogė kitos suinteresuotos pusės. Taip pat norėčiau paminėti seminarus skirtus pilietinė visuomenė, kuri vyksta mūsų šalyje. Tai yra galimybė pilietinę visuomenę geriau į dialogą įtraukti, tačiau šios priemonės turėtų būti geriau parengtos. E, matome, kad situacija žmogaus srityje negerėja. E, Uzbekistane ir Turkmenistane tas klimatas yra nekoks, kyla sunkumų renkti pilietinį visuomenį į seminarus būtent šiuose šalise. E, Būtina pasižiūrėti, kaip galima būtų surenkti panašius uh, seminarus kitur, kur būtų galima pakviesti ir tų mano minėtų šalių atstovus. E, taip pat norėčiau padėkoti Europos parlamentui už priimtą rezoliuciją dėl Kazakstano po tų įvykių, kurie vyko gruodį 2011 metais. Procesas, kaip žinia, E, vyko labai intensyvus, septynius mėnesius žmonės e, balsavo, 34 iš 37 protesto dalyvių buvo nuteisti, buvo daug žmogaus teisų pažeidimų. Norėčiau paminėti, kad kankinimai buvo pasitelkti. 30, iš 37 nuteistų 30 minėjo kankinimus. 10 liudytojų pas, kalbėjo apie tai, kad kankinimų būtent jokia byla nebuvo konkrečiai ištirta. Uh, E, policija ėmėsi smurto, sulaikydama tuos streikuojančius aktyvistus. Aš jau minėjau, kad 37 aktyvistai buvo sulaikyti, dar papildoma grupė streikuotojų laukia teismo. E, tyrimų metu nebuvo leista dalyvauti advokatams. Tad apie objektyvų tyrimą to, kas vyko E, gruodžio 16 dieną yra neverta ir laukti. Žmonės tapo e, vyriausybės veiksmų, jėgos panaudojimo, policijos jėgos panaudojimo aukomis. Žmonės, kurie streikavo, kovojo už savo socialinės teisės ir jie tiesiog papuolė už grotų. Kazakstanas turėtų ištirti šios įvykius ir reikėtų, kad įvykiai būtų objektyviai ištirsti. E, Aktau mieste buvo taip pat teismas. Vladimiras Kozlovas buvo teisiamas, Bulatas Matabaevas ir kiti e, pareiškė savo nuomonę šiais klausimais e, ir jie kovojo už savo teisės. Labai svarbu, kad būtų ginamos jų teisės. Būtina, kad Europos parlamento stebėtojai atvyktų į minėtą teismo procesą, kuris vyks Oktau mieste mes laukiame labai rimtos pagalbos iš ES. Dėkuoju uždėmesi. Much, give... Ačiū ponė Kalbekovai. O dabar iš Turkmėnų pilietinės iniciatyvos organizacijos kalbės atstovas, prašom. Dėkuoju už galimybę pasisakyti. Vakar šiame pastate vyko apvalio stalo diskusijos, kuriuose dalyvavo kai kurie parlamento e, deputatai ir e, žmogaus teisų organizacijų atstovai. Buvo, e, šios diskusijos buvo skirtos ES strategijos vidurinės Azijos klausimų penkmečiui. Tai, kad yra ta strategija, tai sudaro galimybę per, per tam tikrus mechanizmus veikti padėtį, nes tokių mechanizmų vis dėlto yra mažai. Dauguma kalbėtojų vakar mano minėtose diskusijose pritarė minčiai, jog ta strategija vis dėlto nepasitenkino. ES strategija dėl vidurinės Azijos. Uh, Ir ES ir Vidurinės e, Azijos valstybės teigia, jog yra vaisingai bendradarbiaujama, tačiau padėtis žmogaus teisų srityje nepagerėjo, netgi atvirkščiai, galbūt yra žengiama atgal šioje srityje. Kaip e, žinome, Kirgistane vyksta tarpetninis konfliktas, kuris toli gražu neišspręstas, vyksta daug e, represijų. Teisų gynėjas Oskarovas, pavyzdžiui, buvo nuteistas kalėti iki gyvos galvos. Žinome, kad e, tai yra, yra politiškai motivuotas kaltinimas. Kai kuriuose valstybėse Afganistane taip pat prie žurnalistus yra daug uh, išpolių, kai kurie jų yra įkalinti ir žiauriai kankinami kalėjimuose. Negeresnė padėtis yra Turkmenistane. Turkmenistane nuteistųjų skaičius, aišku, yra mažesnis, tačiau tai nereiškia, kad Turkmenistano režimas yra netoks žiaurus. Turkmenistane yra 5-6 kartus mažiau gyventojų negu kaimininėje anksčiau minėtoje valstybėje. Turkmenistane taip pat prieš aktyvistus daug išpolių e, vyksta. Natalijos Šapuns vakar pavardę aš minėjau prie jos e, namų buvo numesta nupjauta avino galva prieš e, prezidento rinkimus praeitų metų vasario mėnesį. Pagrindinių teisių neužtikrinimas e, ir socialinės problemos Turkmenistane, Uzbekistane, Kirgistane ir e, šios problemos bei e, bedarbių labai didelis skaičius gali sąlygoti labai rimtų problemų kilimą su sunkiai prognozuojamis pasiekmėmis ir netgi saukomis kalbus. Tie, kas kalba apie šitas problemas atvirai, iš karto yra šių šalių e, E, vyriausybių laikomi priešais ir jų atžvilgių iš karto pradedamos represijos. Turkmenistane, pavyzdžiui, apskritai yra uždrausta vartoti žodį problema ir todėl spaudoje jūs tokio žodžio apskritai nepamatysit, nesutiksit. Mes manome, kad to, kas vyksta Vidurinėje Azijoje, priežastis yra nesilaikimas, negerbimas pagrindinių žmogaus e, teisių ir laisvių. Ir kita priežastis yra ta, kad ES neteikia pakankamai dėmesio toms problemoms. Sakyčiau, kad teikia tik minimalų dėmesį. Dialogo plotmėje ES e, atstovai bevelėje nekelti nejaukių ar sunkių klausimų susijusių su žmogaus teisėmis ir dialogas tuo būdu uh, koncentruojamas ties ekonominėmis e, temomis, pavyzdžiui, yra kalbama apie dujotekį. Kaip e, žinome, Šiaurės Afrikos įvykiai parodė, jog diktatoriniai režimai ilgai negyvoja ir socialiniai sprogimai paskui turi labai rimtų pasiekmių ir baigėsi žmogiškomis aukomis. Todėl nenorėtųsi, kad ES strategija darytų ES strategijos plotmėje būtų užtikrinama, kad tie, pavyzdžiui, minėti dujotekiai būtų statomi remiantis pagarbą žmogaus teisėms ir laisvėms. Ačiū, pantu patulin. E, noriu padėkoti jums visiems trim už jūsų labai įspūdingą informaciją, labai svarbius pareiškimus. Dabar suteiksiu žodį dviem kolegom iš išorinių veiksmų tarnybos. Vėlgi prašysiu kalbėti trumpai, kadangi turime, e, mes skiriame tiek pat laiko, nestrumpiname numatyto laiko, tačiau pradėjome vėliau, todėl e, jūs turėsite apie 10 minučių, paskui dar vyks diskusijos, vėlgi kalbės su Dranė Barkauskenė iš žmogaus teisų padalinio ir Lyga Andersonė iš Vidurinės Azijos padalinio. Prašom. Ačiū, ponė pirmininkė. Kalbėsiu tikrai labai trumpai. E, žmogaus teisė, be abejo, es santykiuose su Vidurinė Azija e, užima ketinę patį, tačiau e, reikėtų aiškiai pasakyti, jog E, es daug kartų yra pareiškusi, jog e, visose penkiose vidurinės Azijos šalise žmogus teisų padėtis kelia didžiulį rūpestį ir nevaisant tam tikrų skirtumų vis dėlto yra daug e, bendro susirūpinimo, bendrų problemų dėl kankinimų, dėl teismų nepriklausomybės, dėl saviriškos laisvės, dėl spaudos laisvės ir panašiai neseniai ES yra pareiškusi, jog norėtų užmėgsti e, struktūrizuotus dialogus žmogus teisų klausimus visom penkiom Vidinės Azijos valstybėmis. E, tačiau e, reikia pasakyti, kad to negalima priimti kaip savai suprantamo dalyko, nes dauguma Vidurinės Azijos valstybių labai nenori įleidusi tokį dialogą. Vis dėlto pavyko užmėgsti tokį dialogą su visom penkiom valstybėm. Šitie dialogai yra svarbus, nes jie leidžia iš esmės ir giliai aptarinėti visus mūsų neraminančius žmogus teisų pažydimo atvejus ir e, taip pat leidžia pritraukti e, įvairaus lygmens aukštus pareigūnus iš Vidurinės Azijos valstybių. Aš asmeniškai dalyvavau visose iki šiol vykusiuose dialoguose ir galiu Jūs patikinti, kad mes tikrai keliame visus žmogus teisų pažydimo klausimus, net ir pačius jautriausius. Ir net ir tuos, kurie iš tikrųjų e, kartais yra labai sunkus, jeigu kalbame apie diskusijas su Vidurinės Azijos režimais. Šie dialogai taip pat leidžia perduoti Europos e, gerąją praktiką patirtį ir e, jau nustatytą politiką šioje srityje. Tokie dialogai taip pat e, e, turi konkretus, konkrečias testinumo iniciatyvas, pavyzdžiui, kartais mes e, prisidėme prie įvairių projektų, daugiau kaip, pavyzdžiui, baudžiamosios teisės e, kodekso reforma ar panašiai, e, taip pat e, raginama stiprinti sa, arba prisidėme prie stipresnės sąveikos tarp valstybinio sektoriaus ir nevyriausybinės e, sektoriaus arba pilietinės visuomenės. E, E, tam panaudojamas ir vairios e, finansinės priemonės, pavyzdžiui, Europos instrumentas demokratijai ir žmogus teisėm pabrėžti. E, noriu akcentuoti, kad mes neapsiribuojam be abejo tik tai kasmetiniais dialogais žmogus teisų klausimais. Europa kelia žmogus teisų klausimus įvairiausiuose lygmenyse, taip pat ir aukščiausiuose lygmenyse, visais susitikimuose, kurie vyksta, taip pat ir aptarnėjant busimasis partnerystės ir bendradarbiavimo sutartis. Ir ne vieną kartą padėti šiek tiek buvo pagerinta po tokių e, dialogų. Be abejo, žmogus teisų dialogai e, turi būti derinami su pilietinės visuomenės, e, tiek regioniais, tiek dušaliais regionuose. Asmeniškai, pavyzdžiui, dalyvavau viename iš tokių seminarų, kuris praeitą savaitę vyko dušambė, tai čia kestane. Ten buvo kalbama kankinimo klausimais ir iš tikrųjų renginys buvo labai sėkmingas, jame buvo suvienyti ir pilietinės visuomenės atstovai, ir Europos ir regiono atstovai, taip pat mokslininkai. E, seminario rekomendacijos bus pateiktos Tačikistano vyriausybei ir vėliau bus dialogo metu e, stebima, kaip vykdomos šios rekomendacijos. Na, dabar perduosiu žodį kolegijai. Labadiena, tiesiog papildysiu, ką mano kolegija jau sakė. Grįžtu prie pilietinės visuomenės. Mūsų gairėse, būsimam laikotarpiu, E, kur skirtum prioritetą, kaip reikėtų gyveninti strategijas. Mes labai rimtai svarstome, kaip reikėtų stiprinti dialogą su pilietinė visuomenė. E, tačiau, kaip jau buvo minėta, taip pat e, vyksta nacionalinio masto dialogas su pilietinė visuomenė, turime regioninius dialogus su pilietinė visuomenė ir vis dėlto toliau svarstome, kaip galima būtų dar gerinti šį bendradarbiavimą, kaip daugiau įtraukti pilietinę visuomenę. Be, be abejo, bet kokios iniciatyvos ir pasiūlymai būtų sveikintini. Ne. Toliau dar viena mintis, norėčiau paliesti Teisinės valstybės iniciatyvą. Bei kitą iniciatyvą, iniciatyvą dėl švietimo. E, e, šios iniciatyvos yra vienas iš pagrindinių iniciatyvų, e, kuriamis grindžiama ES strategija santykiuose su administracijos valstybėmis prisideda prie šios iniciatyvos įgyvenimo e, atskiros valstybės narės, konkrečiai Vokietija ir Prancūzija, taip pat Suomija turi atskirą pagalbos liniją įgyvenant šią iniciatyvą ir taip pat e, mes daug bendradarbiavame su komisija ir su Europos taryba. E, iš naujausių dalykų reikėtų paminėti, kad praeitais metais, praeitą gruodį mes pradėjome įgyvendinti vadinamąją teisinės valstybės paramos platformą ir šios platformos pagalba mes mėginame stiprinti bendradarbiavimą su Vidurio Azijos valstybėmis. Ta prasme, kad mm, siekiama geriau bendradarbiauti su teisingumo ministerijomis. E, netrukus įvyks e, trečia ministrų lygio konferencija pagal šią iniciatyvą. Taip pat e, bus aptariamas tokios temos kaip e, baudžiamoji teisė, e, teisė į teisingą teismą ir konstitucinė teisė. Taip pat yra, mokomi, tai yra, yra organizuojami ir vairūs mokomieji seminarai. Pavyzdžiui, Kazakstane numatomas vienas seminaras, mokomasis seminaras Kazakstane ir dar trys regioniniai seminarai dėl teisinės valstybės. Na ir apibendrinimui reikėtų paminėti taip pat. Um, ESR e, pastangas spręsti vėlgi žmogus teisų ir teisinės valstybės problemas e, per Kizane vykusią krizę iš tikrųjų mūsų atstovas taip pat buvo ten ir e, gerokai prisidėjo prie krizės suvaldymo. Tai tiek, ačiū. Dėkuoju. Išorės veiksmų tarnybos E, atstovams už pateiktą informaciją. Iš tikrųjų, tai yra tokios iniciatyvos, iš kurių labai daug e, tikimasi vietose žmogaus teisų gynimo srityje ir įtvirtinant pagrindinės ES vertybės tose valstybėse. Tuo būdu mes e, baigiam svečių pasisakymus šitą temą, o dabar e, pradedu diskusijas tarp kolegų parlamento narių. Priminsiu, kad turime be galo mažai laiko, todėl norėčiau paprašyti kolegų nekalbėti ilgiau negu po minutę, kad kiekvienas turėtų laiko pasakyti savo poziciją. Visų pirma, žodis ponui Murphy. Uh, Dėkuoju, pabandysiu labai trumpai. Pirmiausia, ačiū visiems kalbėtojams už tai, kad pateikėm situacijos apžvalgą, kaip klostosi žmogaus teisų reikalai Centrinėje Azijoje. Dabar penki metai praeinu strategijos įgyvendinimo ir pats laikas yra apžvelgti, kas buvo sėkminga, kas ne, kaip žmogaus teisų klausimus sprendė Europos Sąjunga, laikas konstatuoti, kur suprastėjo žmogaus teisės, o tokių buvo suprastėjimų. Ir tam reikia pagalvoti apie tai, ar ES regione laikosi teisingo požiūrio žmogaus teisų klausimų. Man atrodo, jeigu ES nori rimtai atrodyti, spręsdama žmogaus teisų klausimų, jinai turi pir... žmogaus teisės kelti į pirmą vietą, kalbėdama apie visus įvairiausius klausimus, netgi labiau iškelti juos negu prieiga prie žaliavų, ekonominiai klausimai, Afganistano reikalai ir taip toliau ir panašiai. Ir apie Kazakstaną norėjau tarti žodį. Man atrodo, ten situacija suprastėjo žmogaus teisių, nes e, dabar vyksta teismai, 30 e, procentų, 30 žmonių gaus e, kalėjimo bausmes ir jie bus įkalinti ilgiems kalėjimo metams, trejiems ir daugiau. Ir kai kas, iš, kai kas nesulaukia bausmių ten, kur turėjo sulaukti. Kazakstane tikrai suprastėjo žmogaus teisų padėtis. Aš lankiausi Kazinate ir matau, kad e, teisėjas buvo viename iš teismų nušalintas ir stengiamasi tikrai tą žmogų nu, nuteisti, siekiant e, jį įkalinti ilgiems metams. Ačiū. Ačiū, ponai Murphy. Norėčiau suteikti žodį kolegiai Kilnilsė. Aš taip pat kalbėsiu trumpai. Šią savaitę mes patikinus daug laiko skiriame padėčiai vidurinėje Azijoje, buvo apvalio stalo diskusijos ne vienos ir iš tikrųjų mes esam sunerimę dėl žmogaus teisių. Visi kolegos, kurie dalyvavo, nepriklausomai nuo jų e, politinės pakraipos, e, yra sunerimę ir mes laukiam pažangos. Dėkuoju. Dabar e, žodis poniai Žeglė. Jėglė. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Dėkuoju visiems pasisakiusiems. Pone Kilnilsen yra teisi, mes laukiam pažangos. Tačiau noriu pridurti štai, kad jau penkerius metus egzistuoja ta strategija dėl vidurinės Azijos ir dabar švenčiam tą penkmetį. Aš vadovauju viena iš delegacijų ir esu kitos delegacijos narė, na, galiu pasakyti, kad mums pavyko kai ką pasiekti. Daug e, mūsų dirba siek, siekdami to paties tikslo. Aišku, to nepakanka, galbūt reikia daugiau pastangų. Dirbam bendradarbiaudami, pavyzdžiui, su UNICEF. Ir kalbant apie ataskaitą dėl baudžiamosios teisės uh, nuostatų poveikio vaikams. Buvo diskusijos šito klausimu, UNICEF atstovai, daug ambasadorių iš beveik iš esančių visose vidurinės Azijos valstybėse, skyrus Turkmenistaną, aptarėm šitos dalykus, tad tikrai vyksta kai kurie dalykai, bet aišku, dar daug ką reikia padaryti. Uh, mes e, turim gerai pagalvoti. ES ne tik tai turi reikalauti, kad būtų gerima, gerbiamas žmogaus teisės, tačiau turi padėti toms valstybėms e, už, užtikrinant specializuotą švietimą, nes žmonėms reikia tam tikrų perspektyvų ir žmonės turi galėti išgyventi, remdamėsi savo profesinę veiklą. Mes neturim kalbėti vien tik tai apie žmogaus teisės kaip po tokias žmonės taip pat turi turėti tam tikrų galimybių ir, ir jie patys taip pat turi reikalauti žmogaus teisų gerbimo. Paskutinis kolega norėjęs pasisakyti yra ponas Donskis, Aldė. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Labai trumpa pastaba. Manau, kad po arabų pavasarių galiu drąsiai sakyti, jog tikiu, kad mums reikia, kad keistųsi paradigma daugelį pasaulio regionų. Mums reikia suprasti paprastą dalyką. E, režimai, kurie remiasi smurtu, te, terorizmu, žmogaus teisų pažeidimais, ne, negyvena ilgai. Tad jeigu norime, tie režimai mano, kad stabilumas yra paremtas smurtu ir kad e, tie režimai galės gyvuoti ilgai šitai, bet ne, taip nebūna, nes priespauda yra priespauda. Tie režimai ilgai negyvuosta, turime būti pasiruošę tam, kad jie keisis. Įvyks didžiuliai politiniai, ekonominiai pasikeitimai regionuose. Turime atidžiai sekti, kas vyksta regione, nes dažnai sakome, kad stabiliai gyvoja blogi dalykai, bet matome, kad tas stabilumo nėra, nes situacija prastėja, kaip Kazakstane, pavyzdžiui. Ilgą laiką matėme, kad Kazakstanas buvo, na, tokia daug žadanti valstybė, e, nusaiky valstybė, tai, kad tai yra ta valstybė, kuri prisitaikys prie vakarietiškų standartų. Ne, bet matome, kad taip nėra, nes situacija spėriai blogėja. E, matome, kad režimas yra e, teroristinis, smurtingas ir taip toliau ir panašiai. Būtent dėl to turime būti atidus, turime būti ryštingi ir turime, na, atidžiai sekti, kas vyksta. Galiausiai noriu padėkoti e, kazakams ir, ir, ir turkminams. Ačiū Jums, gerbėmėjai, už Jūsų drąsą ir už tai, kad čia pasakėte. Dėkoju. Dėkuoju, panui Donskijui. Norėčiau taip pat uh, pridurti, jog kaip Europos parlamentas mes turime toliau labai budriai stebėti šios aspektus. Pridursiu, jog dabar vyksta trialogas ir esu pranešėjęs dėl trialogo, dėl makroekonominių priemonių trečiosiuose valstybėse ir dėl vidurinės Azijos. Taip pat mes labai pabrėžiam pagalbos teikimo sąlygas, sąlygiškumo aspektą. O tos sąlygos yra demokratinės vertybės, žmogaus teisų gerbimas ir taip toliau. Taip pat e, yra pateikta siūlymų sustiprinti išorės veiksmų tarnybos e, veiklą siekiant įvertinti, ar tos valstybės tenkina minėtas sąlygas ir ar laikosi demokratinių standartų. Tuo būdu mūsų diskusijos baigtos, pasisakymai iš parlamento narių pusės baigti. Aš norėčiau dabar trumpai suteikti žodį dar e, paskutiniams komentarams mūsų svečiams, reaguojant galbūt į tai, ką sakė kolegos. Visų pirma, žodis ponui e, tik Batulinui. Man labai malonu buvo konstatuoti, jog Europos parlamento atstovai suprantamus. Tikiuosi, kad e, ateityje mes galėsim bendradarbiaut. Vakar aš sakiau, jog mums e, ne visiškai suprantama, jog tas dialogas e, kuris vyksta tarp ES ir mūsų e, valstybių institucijų, nėra pakankamai skaidrus. Galbūt, e, jeigu jo būtų daugiau, mūsų bendradarbiavimas būtų vaisingesnis ir tikiuosi, kad e, ateityje mes galėsim to būdu išspręsti nemažai problemų. Dėkuoju. Dėkuoju ponui Turbatulinui, o dabar žodis poniai Atlbekovai. Vieną minutę. Dėkuoju, ponė pirmininkė, dėkuoju visiems pasisakiusiems už paramą mums ir mūsų valstybėms. Aišku, mes tikimės e, iš naujos ES strategijos didesnio nuseklumo, atvirumo ir skaidrumo. Aišku, labai svarbu, kad nebūtų dvigubų standartų vidurinės Azijos atžvilgių. Jeigu europiniai pusiai laisvė yra laisvė, tai e, Kazakstanui, Turkmenistanui, Uzbekistanui ir kitoms regiono valstybėms labai svarbu, kad e, ir pas mus tos laisvės būtų taip pat suprantamos. Nes man atrodo, kad Kazakstane padėtis pablogėjo todėl, kad e, visos tarp vyriausybinės organizacijos leisdavo Kazakstanui teisintis, kad ten padėtis buvo geresnis. Tačiau dabar Aš nenoriu, aišku, pranašauti blogų dalykų, tačiau Tadžikistane taip pat nereikėtų užmygti ant laurų, nes ten padėtis taip pat gali pablogėti. Dėkuoju. Ir dabar žodis ponė Veronik Santagolstin. Labai ačiū. Na, keletas apibendrinančių pastabų. Vėlgi pradėsiu nuo to, kad noriu ponė Egler patikslinti. Mano kolegė yra, tiesąkant, turkmenų aktyvistė veikianti tremtyje. Turkmenistane pačiame aktyvistai tikrai negali atvirai veikti ir jo labiau negalėtų atvykti į Briuselį ir kalbėti apie situaciją Turkmenistane, kadangi e, represijų lygis iš tikrųjų yra labai aukštas. Kažkokia problema. Aš net turėjau omeny žmogaus teisų atstovų. E, aš norėjau pasakyti, kad Turkmenų ambasados atstovų trūko tame dialoge vieninteliu. Aš atsiprašau, e, aš tiesiog noriu pasakyti, kad Turkmenistano atstovom iš tikrųjų tiesiog neįmanoma yra e, atsiųsti žmogus teisų aktyvistų pasisakytų tokiuose forumuose. Tikėkime, kad situacija kad nors pasikeis. Na ir dabar keltas apibendrinimų. Mes esame įstikinę e, ir pripažįstame, jog iš tikrųjų ES e, daug deda pastangų kelti žmogus teisų klausimus. E, tačiau daugiausiai tai vyksta per tuos žmogus teisų dialogus. Tuo tarpu kitose dialoguose, kitokio pabudžio darybose šita tema kaip ir arba nefiguruoja, arba bent jau nėra jokių oficialių įrašų, kad nebuvo keliama. buvo keliama. E, e, jeigu norime, kad iš tikrųjų visi šitie bandymai su šios pasangos būtų prasmingos ir duotų rezultatų, e, kaip aš jau sakiau, izoliuoti tam tikrų pastangų nepakanka, jeigu trūksta aiškios krypties, aiškaus, aiškumo dėl konkrečių tikslų, jeigu ES kituose savo dialogose nesiekia, kad tinkami rodikliai būtų įvykdyti. E, jeigu visą tai nespindi bendrame politinėme ligmenyje, tai aš nelabai tikiu, kad e, matysime kokią nors pažangą e, veiksmuose tų vyriausybių, kurių, kaip mes visi čia turbūt sutinkame, gali būti charakterizuotos vienu ar kitu laipsniu jog jos paprasčiausiai atmeta bet kokią kritiką dėl savo prastų rodiklių žmogus teisų srityje, o kartais apskritai bando paneigti, kad yra kokių nors problemų su žmogus teisėmis jų šalise. Taigi aš be abejo mm, sveikinu tos pasisakymus, kuriems skambėjo, jog reikia rimtai peržiūrėti strategiją ir be abejo greta to, kad reikia pripažinti, jog ES turi ir kitų interesų šiame regione Tačiau šie interesai neturėtų nutildyti ES, neturėtų e, būti pretekstas atsisakyti arba sumenkinti žmogaus teisų klausimus ir jų svarbą. Ačiū, panašiai Nikolson. Iš tiesų, nevyriausybinių organizacijų veikla vietoje yra labai svarbi ir sudėtinga. Esant tokiam kontekstui, kai vyrauja baimė, priespauda. Būtent dėl to mūsų parama yra tokia svarbi. Mes tęsime ir toliau paramą šiems veiksmams ir seksime, kas vyksta vietoje. Tikėsimės išorės veiksmų tarnybos paramos šio klausimu. Bandysime palaipsniui vertinti, kokie nauji elementai iškyla aikštėn, o, nes tai yra mūsų, tai yra Europos parlamento vaidmuo. Dar kartą noriu padėkoti visiems kalbėjusiesiems už indėlį į diskusijas. Diskusijos buvo įdomios, vertingos, visiems linkiu sėkmės. Ir nepamirškite, kad mūsų parlamentas yra pasirengęs visada jūs paremti. Visiems dėkoju ir tuo baigiame diskusijas dėl ES vidurinės Azijos strategijos. Tai yra penktosios metinės, apžvelgime šios strategijos poveikį. Kadangi laiko labai maža, liko gal penkios minutės paskutiniam darbo atvarkės klausimui. Tai yra klausimų valanda per penkias minutės. E, klausimų uždavė labai nedaug kolegų, tik viena, tai yra kolegė Kil Nilsen. Norėčiau kreiptis į išorės veiksmų tarnybos atstovus ir atsakyti į ponios Kilnilsin klausimą. Klausimas yra susijęs su padėtimi Sudane. O kitiems kolegoms kvieščiau, kad išorės veiksmų tarnyba atsakytų raštu. Prašom. Thank you very much, Mr. Chairman. Ačiū, ponė pirmininkė. Titmas Krisland esu. Esu atsakingas už Sudano ir Pietų Sudano reikalus išorės veiksmų tarnyboje. Noriu patikinti, kad mes žinome ponios Intis ar Šarif Abdala atvejį. Ji buvo nus, pasveikta mirti užmėtant akmenimis dėl neva svetimavimo. Mes stebime šį atvejį ir tikimės, kad es delegacija vietose taip pat atliks reikiamą stebėtoje, taip pat kartume veiks ir kitų valstybių delegacijos aktyviai. Pone, pone Abdala, teisme nebuvo atstovaujama tiesiogiai ir ji buvo priversta prisipažinti padariusi neva nusikaltimą. Dabar yra e, teisininkų e, padedama e, ši pilietė ir jai. Ir dabar matome, kad verdiktas šiek tiek nepatogus yra tenykščiai valdžiai. Tikimės, kad pavyks apskūsti sprendimą, e, seksime visas reakcijas, žiūrėsime, kaip, e, kaip toliau bus reaguojama. Delegacija kartu iškėlė šį klausimą, diskutuodama su Sudano administracija, skaitant užsienio reikalų ministrą ir taip pat buvo kreiptis nacionalinė žmogaus teisų komisija. Vyriausiasis e, žmogaus teisų įgaliotinis, taip pat jungtinių tautų atstovas Sudano ir Pietų Sudano reikalams taip pat kėlė šį klausimą diskutuodami su prezidento Baširo artimais asmenimis. Buvo paminėta, kad šis atvejis yra neprimtinas, kad buvo daug neteisingų veiksmų, neteisėtų veiksmų atlikti ir galbūt pavyks šį nuosprendį sustabdyti. Dabar ES pastangos yra e, sutelktos į tai, kad būtų pagerintos kalinimo sąlygos, ponė Abdalah. E, Priklausomai nuo to, kuo baigsis apeliacija, e, žiūrėsime, kaip reaguoti toliau. Tikimės, kad kol kas tylioji diplomatija ir tiesioginiai kontaktai su vietos administracija gali turėti daugiau e, naudos negu tiesioginis šio reikalo viešinimas ir, ir tiesioginiai kažkokie penelik vieši veiksmai. Apibendrindamas, norėčiau pasakyti štai, ką ES nuolatos kreipiasi į Sudaną prašydama atsisakyti mirties bausmės arba paskelbti tam moratoriumą. Nuo 2009 ES demokratijos ir žmogaus teisių priemonės pagalba buvo galima sudane paremti visą eilę veiksmų, kurių tikslas buvo teisinė reforma, įskaitant ir mirties bausmės panaikinimą. ES skatino Sudano administraciją pasirašyti ir ratifikuoti visus tarptautinius dokumentus susijusius su mirties bausmės panaikinimu. Dėkoju. Ačiū. Ar ponė Kilnilsen norėtų reaguoti? Labai trumpai. Taip, iš tiesų, ponė pirmininkė, labai trumpai. Ačiū. Esu patenkinta atsakymu, norėčiau tik pridurti, kaip ir vakar padariau posėdžio metu, kai kalbėjom apie Sudaną. Man atrodo, jog būtų svarbu siekti, kad būtų panaikinta mirties bausmė ir pietų Sudane. Merci, e... Ačiū. Štai tuo ir baigiame nagrinėti paskutinį darbo tvarkės punktą. Buvo pateikti kiti klausimai raštu ir, kaip jau sakiau, siūlau, kad atsakymus išorės veiksmų tarnyba pateiktų taip pat raštu. Ar būtų kitų temų, kurias norėtumėt aptarti, kolegos? Taip nėra. Tad tuo baigsime šios dienos posėdį. Tiesiog norėčiau pasakyti, kad kitas mūsų pakomitečio posėdis vyks Liepos 11 dieną, 15 val. Briuselėje. Visiems puikios popietės. Iki pasimatymo. Thank euh, you. Euh, ah oui.